Bene, noi possiamo cominciare. Possiamo. Labadiena. Siūlau pradėti posėdį, kadangi mūsų diskusijos vyks atrodo ilgai ir bus labai įdomios, mes turėtume išnaudoti visą turimą laiką. Darbo tvarkė yra pateikta dokumente, kuris yra išdalintas visiems mūsų komiteto nariams. Ir dabar reikėtų priimti ankstesnio posėdžio protokolą. Mes gavome tik tai šitą nedidelę salę dėl to, kad plenarnės e, posėdžių salės nepavyko gauti. Aš e, šiek tiek baiminuosi dėl rytojos balsavimo. Taigi, turėjome šiokių tokių struktūrinių problemų ir dėl tos priežasties turėjome rinktis šioje posėdžių salėje. Vertimas yra užtikrintas visomis oficialiomis kalbomis. Dėl COP 18. šešėlinis pranešėjas ir mūsų komiteto pranešėjas yra parengę įtre komitetui pranešimui ir taip Envi komitetas taip pat pateikė informaciją apie tai, kaip ruošiamasi Dohos konferencijai. Šitie dokumentai rytoj bus priimimi. Darbo tvarkės klausimų pa, pa, mm, pasiūlymai žodžiu arba klausimai žodžiu. Ir rytoj, kai tie klausimai bus pateikinėjami, mes ir aptarsime šitos dokumentus. Norėčiau atkreipti dėmesį tai, kad televizijos kanalas Arte prašė leidimo filmuoti, kadangi rengia mm, medžiagą apie energetiką. Ir todėl rytoj po pietų, kai vyks diskusijos apie energijos šaltinius, būtent Arte televizijos, televizijos atstovai bus ir filmuos mūsų posėdį. Atrodo, mano mikrofonas veikia nepakankamai gerai kalbėsiu į kitą mikrofoną. Dabar pereikime prie šios dienos diskusijų. Norėčiau priminti, kad mes turime 3 valandas iki 6 valandų galėsime nagrinėti darbo tvarkį numatytas temas. Taigi mes turime pakankamai laiko įsigilinti į problemas, diskutuoti. Diskusija vyks keturiomis temomis, potėmėmis. Pirmiausia, kavalio valandą 20, po to 30, 40 minučių, po to 40 minučių dar kartą ir po to likusi laiką 20 minučių skirsime jau McGuinness. Sull'emendamenti si dovrà. Pirmiausia, turėtume aptarti pasiūlymus dėl pakeitimų, dėl sunkiausių pakeitimų ir žinoma reikės atsižvelgti ir į nuomonės. Šešėliniai pranešėjai buvo paprašyti informuoti kolegas apie tai, kaip vyksta diskusijos ir kaip vyksta kompromisų paieškos. Balsavimas yra numatytas 28 dieną, lakryčio 28 dieną iš ryto. Yra ir dvi lankytojų grupės pakviesusius į šį posėdį Nibler ir Karvalijo pakvietė. E, svečius į mūsų posėdį. Dabar kolegai Madurel suteikiu žodį. Bien, pues, muchas gracias, presidenta. Antes de pasar a discutir. Dėkoju. Pane pirmininkė, prieš pradėdami kalbėti apie pakeitimus, gal leisite man akcentuoti tą gerą bendradarbiavimo dvasę, kurioje mes vedėme dėrybas dėl pakeitimo, pakeitimų, dėl mano pranešimo ir kolegų pranešimų Eiler ir Karvalijo. Mes esame suformavę tam tikrą darbo metodą, kuris leidžia mums sparčiai irtis į priekį ir labai aiškiai pasisakyti parlamento vardu už šią svarbę politikos sritį Europos Sąjungoje. E, man malonu pasakyti, kad mes sutarėme dėl daugelio e, straipsnių ir konstatuojamųjų dalių šiame reglamente. Esame taip pat pasistumėję 16 straipsnio aptarimi dėl etinių principų ir 19 straipsnio dėl vadinamųjų PPP dalykų dėl dalyvavimo ir rezultatų sklaidos taisyklių. Taigi e, artėjame prie subalansuoto sprendimo, kuris e, leis e, komisijai tinkamai taikyti numatomus principus. Kai kalbame apie atvirą prieigą, tai turime galvoje e, inovacijų ir mokslo pažangos spartinimą ir taip pat e, mokslo tyrimų rezultatų efektyvesnį panaudojimą už keletas minučių, minučių e, už keletas e, savaičių e, mes aptarinėsime biudžeto reikalus ir e, pirmoji mintis yra, kad Marie Curie e, veiksmams, programos veiksmams reikia skirti daugiau biudžeto lėšų, tai labai svarbi programa Europos mokslo tyrimų architektūrai stiprinti. Tas pats pasakytina apie Europos infrastruktūros tobulinimą, ypatingai vadinamąją E elektroninę infrastruktūrą. Visi tie dalykai e, atsispindi komisijos pasiūlymą. Kalbant apie socialinius iššūkius, e, dauguma pasisako už tai, kad e, trečiajam iššūkiui energetikai reikėtų padidinti biudžeto dalį o šeštai ir septintai ji galėtų kiek mažėti. Kalbėdami apie socialinius iššūkius, negalime numatyti lėšų, kurios e, netitiktų e, skelbiamų konkursų principų Todėl norėtume sustiprinti vidutinių smulkių įmonių aspektą čia, kad atstovavimas galėtų būti pagerintas. Pone pirmininkė, kolegos smarkiai pasidarbavo siekiant plataus sutarimo, kuris aiškiai pademonstruotų, kad parlamentas pasisako už mokslą ir mokslo tyrimus kaip uh, svarbius elementus e, siekiant išeities iš krizės. Mokslas, inovacijos, e, esmingai svarbios e, gerinant mūsų konkurencingumą, kuriant naujas darbo vietas ir užtikrintant ekonomikos augimą. E, taigi, e, mokslas kaip žinių e, generuotojas e, leidžia taip pat kurti tam tikrus produktus, paslaugas ir padeda mums konkuruoti globaliame pasaulyje. Ir savaime suprantama, kad apie, kalbant apie uh, gerovės kūrimą, inovacijos taip pat vaidina labai svarbu vaidmenį. Uh, čia mes uh, sutarėme su taryba. Uh, kad sunkiais laikais e, mes turime atsisukti į mm, žiniomis paremtą ekonomiką, kuris savo ruoštų remtųsi mokslo tyrimas ir inovacijomis. E, mokslo tyrimai, inovacijos, švietimas gali garantuoti mūsų augimą, konkurencingumą. Mes turime pasiūsti labai e, stiprią žinę priimdami šiuos dokumentus mūsų parlamente. Dėkoju. Dabar suteiksiu žodį poniai Karvalijo. Good afternoon, President Sartori, dear colleagues. Labą dieną, pirmininkė, ponios ir ponai. Norėčiau padėkoti visiems kolegoms, su kuriais man teko bendradarbiauti, rengiant Horizontas 2020 programą. Norėčiau padėkoti Kriston Eller ir Maduela už atvirumą ir pasirengimą aptarinėti visus klausimus kartu. O dabar mes rengėme specifinę programą. Aš norėčiau atkreipti dėmesį į pagrindų programą ir taip pat norėčiau padėkoti Madurela ir kitiems kolegoms už puikų bendradarbiavimą. Aš taip pat norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams už labai sunkų darbą ir už konstruktyvius pasiūlymus, už pastabas ir už labai veiksmingą paramą. Norėčiau apžvelgti tą pažangą, kurią mes, kurias mes pasiekėme rengdami e, horizonto 2020 įgyvendinimo dokumentus. Ir taip pat norėčiau pakalbėti apie tai, ką mes manome apie e, pakeitimus. Dabar kol kas mes siekiame susitarti dėl kompromisinių e, papildymų. 900 pasiūlymų buvo pateikta maždaug ir 27 mes norime parengti kompromisinius pasiūlymus. Todėl mes dedame pastangas įdė, įtraukti į tuos kompromisinius pasiūlymus kolegų pageidavimus, atsižvelgiant į tai, kad būtų sutelktas dėmesys į svarbiausius dalykus ir kad nebūtų nukrypstama mūsų, nuo mūsų prioritetų. Du pranešimai buvo parengti, tai yra Tereza Riel Madurel, Madurel ir dar vienas, ir abu du pranešimai buvo aptarti tame pačiame techninėme e, posėdėje ir kartu su šešėlės pranešėjais mes taip pat e, ketiname posėdžiauti kartu. Mes e, aptarėme galimybę atstov... dalyvauti ir mažų ir vidutinių įmonių atstovams, ir taip pat ir EPP atstovams, ir mano kolega Madurela minėjo, kad mes stengiamės parengti labai griežtą poziciją dėl visų trijų pranešimų. Kai kurios klausimus mes jau aptarėme iki galo, tačiau aš norėčiau paminėti vieną dalyką, kurį turime išspręsti. Dėl atviros prieigos Dėl e, mokslinių tyrimų informacijos kelbimo mes jau beveik susitarėme, mes norime užtikrinti atvirą prieigą prie publikacijų ir norėtume, kad būtų užtikrinta ta tvari, aiški prieiga ir kad būtų numatyta labai aiški informacijos skelbimo sistema. Labai svarbu, kad tie duomenys būtų atviri, prieinami. Mes dar kai kuriuose posėdžiuose pabandysime susidėrėti dėl galutinio teksto, dėl to, kaip užtikrinti atvirą prieigą prie mokslinio tyrimų informacijos. Taip pat mes svarstome apie tai, kaip galėtume išplėsti dalyvavimo galimybės, ypač užtikrinant uh, galimybę dalyvauti mažoms interesuoms šalims, mažosioms vidėmis įmonėms, institucijoms dalyvauti šioje programoje. Dar neapsisprendėme, ar tai reikėtų pasiūlyti pagal pirmąjį ramsti ar pagal du horizontalius e, principus. Labai svarbu užtikrinti, kad mokslininkai būt, mokslas būtų prieinamas visuomeniai ir todėl mes tą nuostatą bandome įtvirtinti pirmojame ramstyje arba perkelti į antrąjį ramstį į atitinkamas lenteles, langelius Labai svarbu taip pat nurodyti parametrus atsinaujinančių energijos, energijos šaltinių e, ir e, kitiems dalykams. Taip pat dėl kamieninių lastelių. Dėl to mes dar neapsisprendėme su šešėliniais pranešėjais ir pranešėjais norime tęsti tą diskusijų procesą, procesą, kuris vyksta pagal įvairius e, teisės aktų e, aptarimo žingsnius, kadangi skirtingi komitetai yra pareiškę savo nuomonės ir kartais nuomonės išsiskiria iš esmės. Norėčiau atkreipti dėmesį į medicinos ryties Nobelio premijos įteikimą, kuris įvyks šiandien. Ir norėčiau pasakyti, kad ir mūsų pranešėjai atkreips dėmesį į tą faktą ir manyčiau, tą progą pavyks labiau suderinti skirtingų komitetų nuomonės. Taigi mes jau pasistumėjome į priekį, kai kurios klausimus išsprendėme iš esmės, tačiau mes siekime susitarti iš esmės dėl visų mano minėtų temų. Norėčiau atkreipti dėmesį ir į tai, kad reikia spręsti ir biudžeto klausimus reikalingas biudžetas tai puikiai parengtai programai įgyvendinti, kadangi programa yra ambicinga, jinai apima e, e, mokslinius tyrimus, inovacijas, plėtrą ir tai yra labai svarbi programa skatinti augimą ir padėti Europai išbristi iš ekonominės ir finansų krizės ir mes tikimės, kad taryba taip pat sutiks su mumis, kad reikia numatyti pakankamai lėšų tai programai įgyvendinti. Jeigu to nepavyks padaryti, tai tuomet reikės grįžti prie mūsų pradinių pozicijų, jas reikės peržiūrėti, jeigu bus nurieštos lėšos programai gyveninti. Grazie, la collega Carvaio, la parola al collega Eiler. Prego. Pirmininkė. Aš norėčiau taipogi padėkoti kolegiams ir kolegoms už puikų bendradarbiavimą ir prisidėti prie tų žodžių, kuriuos ką tik išsakė kolegos. Labai būtų gerai, jeigu mums pavyktų pasiekti dviejų trečdalių daugumos ir mes turėtumėm labai stiprią poziciją komisijos ir tarybos atžvilgių ir mums tas jau pavyko, todėl tai yra tikrai labai teigiamas dalykas. Kadangi turim uh, nedaug laiko, tai labai į detalės nesileisiu. Iš esmės pritariu daug, daly, daug tų dalykų, kurie buvo išsakyti prieš tai mano kolegių. Na, manau, kad tie laiptai į aukščiausią kokybę yra labai svarbus dalykas, tai yra ženklas susijęs su mūsų programos plėtra, su, su atviro prieiga prie jos. ES 12 rėmose mes kalbėjome apie tai nemažai. Ten kalbėjome, buvo kalbama taryboje, taip pat buvo kalbama tik tai apie pinigų dalymą, o parlamento požiūris yra daug platesnis. Na, EPP dar rūpi 3-4 dalykai, kuriuos mes manome reikėtų įtraukti į šios dokumentus. Vienas dalykas tai yra tos kokybės užtikrinimas, kitas dalykas atskira atskira biudžeto eilutė, Horizontas 2020 programa, kuri leistų tą atvirą prieigą. Trečias dalykas - plėtra skirta mažoms ir vidutinėms įmonėms. Ir dar vienas dalykas - sinergijos efektai, kurių galima pasiekti bendradarbiaujant su struktūriniais fondais. Tai susiję su EFRE lėšomis ir su kriterijais, kurie e, taikomi tyrimų ir inovacijų programos atveju. Be to, reikėtų įtraukti tos visuomenės iššūkius į atskiras eilutes, dėl to yra sutarėme. Saugumo tyrimai bei humanitarinių mokslų susijimas su saugumo tyrimais yra dirbtinis, taigi nemanome, kad juos reikėtų įtraukti į vieną punktą. Tai neatitinka jų esmės. Energetikos tyrimų srityje reikėtų pakalbėti apie priemonių katalogą. EPP pateikė daug pasiūlymų susijusių su energetikos įmonių elektrinių efektyvumu, su tuo, kaip e, turėtų būti tobulinama šis rytis, kad Europos energetika būtų efektyvesnė ir kad e, CO2 išmetalai nebūtų apsunkinamas pramoniai. Kitas dalykas - pramonė ir smulkios vidutinių įmonių dalyvavimas tyrimus programuose. Mes, žinoma, turime remti bottom-up, iš apačios į viršų principą, rengiant konkursus. Jis jau, šis instrumentas jau yra ir jis turėtų būti taikomas, šis požiūris turėtų būti taikomas visoje horizonto 2020 programoje. Taip pat reikėtų taikyti ir taip vadinamai palengvinto kelio inovacijas programą tam, kad horizontas taptų tikrai efektyvę tyrimų ir inovacijų programą. Dar vienas dalykas, ar keli dalykai, kuriuos norėčiau paminėti, man atrodo, svarbiausia, kad laikas, per kurį yra teikiamos paraiškos ir svarstamos, būtų kuo trumpesnis. Kitas dalykas, turėtų vykti vieši konkursai, atviri konkursai dalyvauti programoje, o kitas dalykas, man atrodo, kad visa programa yra labai atvira inovacijoms. Mums reikia tik numatyti tam tikrus sąrašus, e, pagal kuriuos galėtų būti taikomos, tam tok, buvo, būtų priimami dalyviai tam tikras programas, bet jos, tie sąrašai turėtų būti daug atviresni. Iš principo mes kalbam apie 20 milijardo 20 milijardų eurų papildomams priemonėms, tai yra gerai, bet man atrodo, kad kaip tos 20 milijardų eurų reikėtų panaudoti, tai apie tai dar reikėtų diskutuoti su komisija. Dėkuoju. Pone Hol. Dėkuoju. Pasisakinėjau pono Johansen vardu. Jis yra Aldė Šešelnis pranešėjas, bet negali dalyvauti, nes yra išvykęs su delegacija į Kyoto. Uh, Jo vardu norėčiau padėkoti poniai Karvalio ir poniai Madurel už puikiai atliktą darbų. E, mano kolega tenkina e, ta kryptis, kuria vystosi darybos, bet Aldi frakcija turi keletą problemų ir aš iš jų paminėsiu konkrečiai tris. Mums atrodo, kad reikėtų ir toliau e, toje programoje labiau telktis į mokslo tyrimus ir inovacijas. Šiek tiek mums nerima kelia, kad kai kurios e, frakcijos norėtų daugiau dėmesio skirti e, vadinamiesiems prieš konkurenciniams tyrimams. Norėdami užtikrinti tvarų augimą ir konkurencingumą, Mes turime užtikrinti, kad tai, kas įdedama į mokslo tyrimus, iš tikrųjų atneš konkrečių rezultatų ir tai turėtų atsispindėti programoje. Antra, dalyvavimo plėtra. E, svarbu, aišku, e, plėsti geografinį dalyvavimą, tačiau vis tiek nereikėtų užmiršti e, mokslinės ekscelencijos principo. Ir vienas svarbi mintis yra tai, kad horizontas 2020 kalba ne vien tik tai apie aukščiausią mokslo tyrimų lygį, bet ir inovacijų aukščiausią lygį. Jeigu paimsime kaip pavyzdį gamybos pramonę, tai Europoje veikia, pavyzdžiui, rangovų ir subrangovų sistema, kai e, viena e, ar kita įmonė vienoje šalyje gali priklausyti nuo mokslo tyrimų visai kitoje šalyje. To nereikia užmiršti, kai galvojame apie dalyvavimo platinimą. Ir trečias dalykas, e, man atrodo, kad e, siekiant šeštąjį visuomenės iššūkį perskelti į dvi dalis, atsiranda naujos problemos e, nuo e, tvaraus saugumo dėmesys tarsi perkeliamas į e, saugumą, kuris remtųsi karinėmis priemonėmis. Tuo tarpu nereikėtų užmiršti klimato veiksmų, transporto sektoriaus ir kitų, kurie sudaro tos saugumo problemos labai svarbės dalis. Taigi, Alde frakcijos vardu aš norėčiau, kad į tai taip pat būtų atsižvelgta. Dėkui. Grazie, la parola signor Lambert. Ačiū, Lamberts. Aš norėčiau pratesti Teresos ir Marijos mintis. Norėčiau pradėti nuo antrojo e, pranešimų, tai yra Marijos pranešimą. Aš pamiršau jūsų vardą, atsiprašau. Jūs kalbėjote apie gynybos pramonę. Iš tikrųjų, mes nemanome, kad pavyks iš esmės padidinti biudžetą. Kristijan, jūs sakėte, kad jeigu negausime tokio biudžeto, kokį pageidaujama, ir jūs turite suprasti, kad nėra prasmės jo stengtis didinti. Žinoma, mes negalime tiesiog sutikti su tuo, kad to, tos programos lėšos padės didinti nacionalinės lėšas Taip pat galbūt reikėtų pagalvoti, kad gynybos išlaidos galbūt būtų perkeliamos į ES lygį. Aš pritariu Fionai. Mums reikia užtikrinti tinkamą pusiausvyrą, kadangi e, Europa. Kas, say, well, we tarsi suformuluoja labai gerus rezultatus, tačiau ne visada jų pasiekia. Aš matau daug priemonių, kurios yra taikomos inovacijų srityje, pavyzdžiui, mažų ir vidutinių įmonių skatinimo e, priemonė, taip pat ir kitos e, e, programos galėtų padėti skatinti inovacijas. Aš manau, reikėtų tinkamai finansuoti mokslinis tyrimus per šias programas ir, žinoma, reikėtų tinkamai, užtikrinti tinkamą finansavimą mažųjų ir vidutinių įmonių skatinimo programoje. Dėl e, privačios ir viešosios partnerystės galbūt aš e, naivus, bet aš nemanau, kad čia bus papildomai duota lėšų GTI. Žinoma, jeigu mes manytume, kad reikia tos priemonės, tai reikia taip ir pasakyti. Bet tačiau mano pozicija būtų tokia, jeigu apskritai galima ko nors atsakyti, tai reikia atsakyti būtent GTI. Kita vertus, jeigu mes pasirinksime tokį finansavimo modelį, kuris vers tiesiog įnešti privačioms įmonėms savo lėšas, tai mes manome, kad tos programos nebus gyvybingos. Todėl mes labai E, e, abejojame dėl tik tai Uh, uh, Dėl viešosios ir mm, privačios partnerystės šioje srityje skatinimo. Taip pat dėl energi atsinaujinančių energijos šaltinių ir energijos efektyvumo skatinimo, manau, kad ateityje mes turime nuveikti uh, daugiau šioje srityje ir suteikti esminį dėmesį būtent šiai sričiai. Žinoma, mes turime tikėtis didelio biudžeto, bet jeigu mes negautume papildomai pakankamai lėšų, tuomet mes turėtume atsisakyti tam tikrų iššūkių apskritai. Nereikėtų mažinti finansavimo, sakykime, po 10 procentų bet kuriai sričiai, bet galbūt reikėtų atsisakyti tam tikrų prioritetų. Grazie, la kolega Matijas, prego. Pone Matijas. Dėkoju. Pane pirmininkė, ir aš noriu padėkoti kolegoms už gerą bendradarbiavimą sprendžiant mums iškilusias problemas, svarstant įvairių frakcijų pakeitimus. Matome gerą bendro darbo pavyzdį. Laiko nėra labai daug, paminėsiu tik tai keletą problemų, kurias reiktų galbūt giliau aptarti. Gyvybingai svarbu, kad e, pasiektume sutarimą dėl atviros prieigos. Čia dar reikia aptarti visus klausimus susijusius su duomenimis, e, bet aš manyčiau, kad e, parlamentas galėtų čia labai vertingą indėlį įnešti ir pakeisti dabartinį tekstą. Dėl biudžeto Tai e, svarbus klausimas, reikia apginti tą biudžetą, kuris yra siūlomas. Ir e, mes tikrai neturėtume priimti tų pasiūlymų apkarpyti biudžetą, kurį bando teikti vyriausybės. Toliau sutinku, kad e, turime atidžiau panagrinėti viešo ir privataus sektorių partnerystės reikalus. Sutinku su kolega, kad apie tai reikia mums plačiau pakalbėti, nes e, negalis balsuoti už tokį pasiūlymą, koks jis yra dabar. Daugma kitų e, minčių, kurias patikė kolegos, yra naudingos iš tikrųjų, siekiant bendros pozicijos, tas pats procesas buvo konstruktyvus ir labai teigiamas. Na ir uh, paskutinis dalykas, kuris e, galbūt nepakankamai dar aptartas, e, tai finansavimo lygiai, tos e, garsiosios lentelės, kurios taikomos mokslo tyrimo institutams, universitetams ir, ir pramonės įmonėms. Ponas Eileris pateikė du modelius kalbant apie mokslo tyrimus ir e, technologijų plėtrą ir e, inovaciją susijusią su rinka ir mokslo tyrimus susijusią su rinka. Man kyla bejonių dėl tų modelių, kurie yra teikiami. E, per daug nenusiminčiau, jeigu kolegos nepritartų mano pasiūlymai, tačiau kai kalbame apie kompensavimui tinkamas išlaidas, tai fiksuotas, fiksuotos e, dotacijos reikštų, kad universitetai ir mokslo tyrimų e, įstaigoms būtų taikomi tie patys principai kaip ir pramonės įmonėms. Tai kvaila, tai yra visiškai skirtingos institucijos. Na ir pagaliau negalėčiau e, pritarti 70 procentų pasiūlymui, e, kai kalbama apie e, mokslo tyrimus universitetuose, 76 procentai gal būtų ir gerai, bet dabartinis pasiūlymas labai apsunkintų tų mokslo institucijų darbą. Nes taikant šitą modelį atsitinka štai kas. Vienintelis dalykas, kurį tuos institucijas bus priverstos daryti, tai nukarpyti mokslininkų atlyginimą. Tuo tarpu mes siekiame, kad į Europą atvyktų dirbti daugiau mokslininkų. Pirminkė, dėkoju. Baigsime pirmojo bloko, pirmosios dalies diskusijas ir dabar steiksiu žodį kitiems kolegoms po dvi minutės. Dėkoju. Pirminkė, reaguodama į tai, ką jau šiandien išgirdome, noriu pabrėžti štai ką. E, aš manau, kad šiai programai reikėtų užtikrinti teisingesnį lėšų paskirstimą, negu kad buvo septintojoje mokslo tyrimų programoje. Pirmasis prioritetas turėtų būti mokslinė ekscelencija, bet jeigu mes norime sinergijos, turime prioritizuoti tam tikrus dalykus, o konkrečiai mokslo darbuotojams turi būti sudarytos vienodos darbo sąlygos ir atlygis už jų darbą. Aš esu pateikusi du pasiūlymus Juos rasite mano pakeitimuose. Pirmiausia, ten kalbu apie išmokas pagal šią programą. E, ta pati kaina turėtų būti nustatyta visiems, žinoma, atsižvelgiant į gyvenimo lygį. Galų gale ir Europos parlamento nariai gauna tą patį atlyginimą ir skirtingai yra apmokestinami priklausomai nuo jų valstybės narės. Antra, reiktų atsižvelgti į tam tikrą našumo kriterijų. Turime labai atidžiai atrinkti vertintojus. Mes dažnai girdime, kad į tą tinklą labai sunku patekti, vadinasi, mums reikia teisėkuros pasiūlymo, kuris užtikrintų didesnį atvirumą. Remčiau viską, kas buvo pasakyta apie supaprastinimą, apie geresnę proporciją tarp didesnių ir mažų projektų ir taip pat norėčiau, kad ir VMI būtų labiau remiamos. Pagal dabartinę programą joms tenka 15 procentų ir aš manau, kad ta proporcija turėtų išlikti. Manyčiau, kad e, smulkių ir vidutinių įmonių veikla yra labiau susijusi su pramonė negu kad su universitetais. Tad uh, ir išmokas joms e, turėtume derinti su tais principais, kurie taikomi pramonėje, o ne universitetams. E, kalbant apie Europos technologijų institutą, tai e, turėtume remti jį, tai vienintelis modelis, kuris sugeba susijęti inovacijas, švietimą ir mokslo tyrimus. Dėkuoju, dabar žodis ponui Vidal Kvadras. Hay un aspecto que quisiera resaltar. Ačiū. Aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į vieną dalyką, kurio dar neminėjo prieš mane kalbėjo kolegos. Aš sutikčiau su ponė Riera, pagrindinė pranešėja. Prieiga prie tyrimų turi būti reglamentuota protingai. Žinoma, yra tiesa, kad reikia dalintis informaciją ir tai turėtų vykti kuo greičiau. Nes sklaida skatina naujų idėjų, naujų minčių, naujų atradimų gimimą. Iš kitos pusės tiesa yra tai, kad reikia apginti tyriejų teises apginti ir pripažinti jų pastangas. Tai turi vykti deramai ir nebūtina viską atskleisti. Tyrimų rezultatai, žinoma, negali likti uždaryti ir būti prieinami tik tai tam tikriems privilegijuotiems asmenims. Žodžiu, čia reikia tam tikros pusiausvyros. Mano nuomonė įdomus yra tarp disciplininis požiūris, nes didieji išradimai labai dažnai padaromi būtent tarp disciplininėse, tokiuose aiškių ribų neturinčiose srityse. Taip pat ir smulkių vidutinių įmonių vaidmo turėtų būti stiprintas, bei e, reikėtų laikytis e, deleguotųjų aktų principo, kuris yra numatytas sutartyse. Kitas dalykas sektoriai ir jų dalyvavimas, e, gynybos, konkrečiai gynybos sektoriaus dalyvavimas. Labai daug išradimų buvo, kurios dabar naudojasi visuomenė, kaip tik ir buvo atlikti gynybos sektoriuje. Todėl aš manau, kad reikia šią sritį ir toliau e, turėti labai stipriai omenyje. Toliau kalbės kolega Sukolas, sako pirmininkė. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ τους συναδέλφους που μίλησαν πριν. Aš taip pat norėčiau padėkoti kolegoms, kurie kalbėjo prieš mane. Manau, kad šitas bendras diskusijų lygis mm, verčia paminėti tris, keturis svarbiausius dalykus. Tai yra esminio finansavimo lygio klausimą. Aš puikiai suprantu, kodėl tiek triukšmo keliama dėl to, kad horizontas buvo parengtas labai, kaip labai becinga programa. Ir žinoma, yra pateikinėjami skaičiai, kurie neleidžia būti tokiems optimistams. Jeigu pasitvirtins tas neoptimistinis scenarius, to tuomet nebus aišku, ar Europa apskritai yra įsitikinusi, kad galima siekti technologijomis paremto augimo. Tas pats vyko Junktinėse Amerikos valstijose prieš rinkiminės kampanijos metu, kai buvo kalbama apie NSF biudžeto mažinimą 2 milijardais dolerių ar panašiai. Dabar diskusijos iš esmės vyksta ne dėl to, kodėl. Συμφωνία η οποία κατοχυρώνει. Mes neturėtume gauti pakankamai lėšų, kadangi kolegos kalbėjo, Kavalijo ir kiti kalbėjo apie tai, kad reikia siekti konkrečių rezultatų, paspartinti tempą ir taip pat skelbti, kokių rezultatų buvo pasiekta informuojant visuomenę. Labai svarbu, kad visuomenė žinotų, kur išleidžiami jų pinigai. Eh, gracias, eh, presidenta. Bueno, reiterar una vez más. Eh, Pirmininkė. Dėl Kastilio. Norėčiau padėkoti už bendradarbiavimą, padėkoti pranešėjams už puikų darbą. Ir pabrėžti vieną dalyką, tą minėjo ir ponia Karvalijo. jeigu susitarsime dėl daugiametės finansinės programos, tai ir bus pagrindinė sąlyga šiai programai įsibėgėti. Kadangi netrukus vyks atitinkamas tarybos susitikimas, tai svarbu bus, ar bus pasiektas susitarimas ar ne. O šiaip mes balsuosime 27. 26 šio mėnesio dieną. Strasbūro sesijos metu ponas Van Rompui pateiks mums tarybos atitinkamą pasiūlymą, pirmąjį pasiūlymą ir jeigu tas pasiūlymas reikš sumažinimą, sakykime, apie 10 procentų galima tikėtis, tai mes dar tą galėtumėm šiaip ar taip pakelti, bet jeigu sumažinimas bus ženklesnis, tai mums neliks kito kelio, kaip tik tai apsispręsti dėl pagrindinų prioritetų. Todėl aš norėčiau pranešėjų paprašyti į tai atsižvelgti. Ir atsižvelgti į tai, kad po Strasbūro sesijos bus žalia savaitė. Kitaip sakant, kitas mūsų susitikimas realiai gali įvykti tik tai lakryčio mėnesį. Ir tada reikia numatyti esminės diskusijas šiuo klausimu, pasibaigus plenariniai sesijai ir išgirdus atitinkamą tarybos poziciją ir pasiūlymą, kuriai pateiks ponas Van Roipui. Dėkoju, sako pirmininkė, toliau ponas Van Nistelroj. Dėkoju, pirmininkė. Keturias pastabas norėčiau išsakyti. Na, jeigu puolam, tai turim ir patys apsiginkluoti ir pasižiūrėti, kokia yra mūsų gynyba. Uh, Pažiūrėkime į 2012 metus, ar užteko lėšų, ar visos sąskaitos buvo apmokėtos toliau. Mes negalime susitarti su šalimis iš vienos pusės dėl kažkokių programų įgyvendinimo ir paskui nesuteikti toms programoms atitinkamo finansavimo. Tas sąskaitas, kurios dar nebuvo apmokėtos, reikia apmokėti. Uh, Ir jeigu dabartinio biudžeto neužtenka, reikia papildomo biudžeto. 2012 metams jau reikės papildomo biudžeto ir 2013 metams vėl bus numatyti mažinimai. Ir taip palaipsniui mes menkiname visos programos, visų programų veiksmingumą. Mes patys sakome, kad norime eiti laiptais aukščiausios kokybės link ir visi tam pritarėme, aš taip pat, bet reikia būti labai atidiems, kad nesumažintume tų lėšų, kurios bus skirtos Horizonto 2020 programos gyvenimui, bet to reikėtų ieškoti sinergijos su struktūriniais fondais. Turim dabar visokiausių programų, struktūrinių fondų ir šią programą, bet reikia žiūrėti, kad lėšas taikytume m, mm, susietai, kad neatskirtume jų. Na ir norėčiau pakalbėti taip pat ir apie demokratijos raidą. Apie ją kalbame trečiajame kompromise. Tačiau ar bus pakankamai programų šioje srityje? Kitas rytis, sveikatos apsaugos rytis, aktyvus senėjimas ir panašiai, taip pat neturėtų būti užmiršti. Todėl aš manau, kad šioms sritims mes turime siekti garantuoto finansavimo. Ačiū. Pirmininkė. Madame la Présidente, euh, j'ai bien entendu déjà tout ce que nos collègues ont dit. Euh, aš įdėmiai klausiausi, ką sakė kolegos ir aš esmės jums pritariu, kad e, reikia e, pripažinti, jog biudžetas moksliniams tyrimams nebuvo pakankamas ir žinoma reikia siekti darybų metu kuo geresnio rezultato. Uh, Kita vertus, reikėtų pagalvoti, kokias rytis yra svarbiausiai moksliniams tyrimams. Tai yra sveikata. Sveikata, į kurią nebuvo pakankamai atsižvelgta anksčiau ir kuri yra pati svarbiausias rytis mūsų gyventojams. Todėl reikėtų ypatinką dėmesį skirti moksliniams tyrimams sveikatos apsaugos rytyje. O dėl tyrimų šioje srityje konkrečiai. Man atrodo, kad netoleruotina štai kai kas. Ir viename ir kitame pranešime yra sakoma, kad labai svarbu uh, koordinuoti tą veiklą tarp atskirų sričių ir taip pat uh, identifikuoti sveikatos srityje visus sunkumus, kurie egzistuoja. Ir todėl reikia ypatingą dėmesį skirti moksliniuose tyrimuose, kurie turėtų išryškinti savo tarpdisciplininį požiūrį, sąsajas, pavyzdžiui, informatikos rytis ir kitos rytis turėtų būti susijęjamos tarpusavyje, kita vertus nanotehnologijos, patentų įregistravimas ir kiti dalykai neturėtų būti nustumti į šalį. Europa turėtų tiesiog neatsilikti nuo tos raidos, kuri yra tiesiog būtina. Gutierrez Cortines, prego, Kristina. Sí. Muchas gracias. Norėčiau padėkoti visiems pranešėjams už jų puikų darbą, už tai, kad jie siekia suformuluoti bendrą požiūrį. Jie tiesiog nenorėjo visko užmauti ant vieno kurpalius, tiesiog bandė susijęti įvairias idėjas, įvairius pasiūlymus. Aš norėčiau paminėti keletą dalykų, galbūt labiau juos išryškinti. Labai svarbi kultūros rytis, dėl to nebejotina. Tačiau Europoje galbūt reikėtų pagalvoti apie naujus verslo modelius, apie inovacijų pritraukimą į verslą. Labai svarbu keisti vadybos sistemas. Kita vertus, mes visuomet kalbame apie didžiulius projektus, kurie prasideda nuo 5 milijonų ir didesnėmis sumomis, tačiau į mažus projektus iš esmės nekreipiama dėmesio. Kitas dalykas - aukščiausios kvalifikacijos centrai, ekscelencijos centrai. Dažniausiai čia kalbama apie projektus, kuriuose nebūtinai dalyvauja patys geriausi mokslininkai. Ir todėl tie uh, E, centrai, kurie gaudavo užsakymus, visiškai nebūdavo išskirtinės kompetencijos centrai. Kaipgi bus elgiamasi pagal šią programą? Kita vertus, kaip bus užtikrinama sinergija tarp struktūrinių fondų, kaip visa tai funkcionuos, kas yra planuojama konkrečiai. Grazie, kolega Prodi, prego. Dėkoju, dabar žodis ponai Prodi. Prezidentė. Dėkoju Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pakalbėti apie vieną aspektą ir konkrečiai apie biudžetą. Ir ITER Galilėjo ir GMS projektų ir programų tam tikrą apjungimą šioje programoje. tai bandoma daryti užtikrinant tam tikrą tarp vyriausybinį finansavimą. Tačiau ITER, ypatingai ITER yra programa, kuri dėja dar yra toli nuo to laiko, kai bus pasiekti konkretus rezultatai. Tuo tarpu galėjo ir GMS programos yra panašesnės į realias europinės struktūras ir kaip tokios turėtų būti užbaigtas ko galima greičiau, kad galima būtų e, veiksmingiau įgyvendinti Europos politiką. Tad mes neturėtume palikti jų tarp vyriausybinėms e, iniciatyvams bet e, jas iš karto finansuoti iš bendrijos biudžeto. Dėkoju. Dabar žodis ponai keliai. Dėkoju. E, diskusija iš tikrųjų labai įdomi, labai protingų dalykų jau pasakyta. Aš manau, kad e, labai svarbu, kad kai kalbame apie finansavimą, šiai programai užtikrintume 3 procentus nuo BVP, kurie būtų skirti mokslo tyrimams ir technologijų plėtrai. Kalbame apie 80 milijardų dabar, anksčiau buvo 100 milijardų, aš manau, kad vėl turėtume grįžti prie 100 milijardų. Kitas nemažiau svarbus dalykas yra štai koksai. Mokslo tyrimai ir inovacijos negali būti fragmentuotos, taip pavyzdžiui, kaip ko, kokia žuvininkystė ar kitos sritys. Čia turime žiūrėti horizontaliai. Ir e, čia aš sutinku su ponia Hall. E, reikia užtikrinti, kad mokslo tyrimai vestų prie inovacijų, prie produktų, prie konkrečių išsikeltų tikslų, kurie suformuluoti strategijoje 2020. Mokslo tyrimų institutai, universitetai dabar krapštosi pakaušį, galvodami, kaip užtikrinti finansavimą, kad galima būtų išlaikyti ten dirbančius mokslininkus. E, mokslo tyrimai, kurie veda prie inovacijų, prie e, augimo ir e, prie naujų darbo vietų kūrimo, nusipelno tinkamo finansavimo. Dabar panas Helman. Dėkuoju, panė pirmininkė, ir aš e, su dideliu dėmesiu klausiausi diskusijos. Aš manau, kad mano rinkėjai East Midland grafystėje bus patenkinti išgirdę, kad e, mūsų aptariamoje programoje yra numatyti tokie dalykai kaip e, e, greit, greita prieiga prie inovacijų ir tam tikri laiptai į inovacijų kompetencijas, bet vargu ar juos tenkins tai, kas numatyta visuomenės gerovės srityje. Kalbame apie didelę pinigų sumą, ji paskirstita keletui metų, e, daugeliu sektorių ir 27 valstybėms narims. Ir kaip visada, tuose projektuose projektuose daug pinigų bus e, suvalgyta e, administracijos, vertinimo ir kitų dalykų. Todėl ir kyla klausimas, ar tai geriausias būdas leisti pinigus, ar negeriau būtų, jeigu tos programos būtų valdomos ir vykdomos atskirose valstybėse narėse. Dabar atrodo, kad tokia programa yra ne tiek mokslo tyrimų ir inovacijų programa, kiek tam tikra ES atskirų sričių patronavimo programa. Poročiavaukiai, poročiavaucem. Ačiū. Taip pat norėčiau padėkoti pranešėjams. Kaip ir anksčiau kalbėjusieji kolegos, ypač tie, kurie pritarė mano pakeitimams, norėčiau atkreipti į štai kokius dalykus. Mano manimu, kad norint susijęti privatų sektorių ir visuomeninį sektorių, reikia turėti finansavimo galimybių. E, tam bedadarbiavimui programa Horizontas 2020 yra E, puikiai terpė. Kita vertus, reikėtų atsižvelgti į kalnuotas vietovės, regionus ir taip pat ir į jūrių e, pakrantės. Čia reikėtų mm, suprasti taip pat, kad ir čia yra daug inova, inovatyvaus potencialo. Be to buvo kalbama apie mediciną. Dujemo nadaljavo, da izkoristimo tehniko. Taigi mes turėtume pasinaudoti jau dabar e, esančiomis technologijomis, kad būtų galima giliau diagnozuoti ir gydyti susirgymus. Tikau. Prašydinta, prašau, Sofelicita. Uh, Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjams už tai, kaip jie bendradarbiavo jie puikiai dirbo. Žinoma, mums reikia supaprastinti procedūras. Šita programa yra tokia, kuri numato supaprastintą mokslinio tyrimų projektų vadybą. Ir taip pat reikėtų pagalvoti apie tai, kad ir demografinių pokyčių, klimato kaitos uh, pokyčius e, įvertinančių programų finansavimo dalis turėtų būti tinkama projektų dalyviams. Aš norėčiau, kad būtų aiškiau pristatomi demonstraciniai ir pilotiniai projektai, ypač pirminėje žemės ūkio gamybos sferoje. Taip pat reikėtų numatyti galimybę, kad finansuotinų lėšų e, e išlaidų dydis kartais sudarytų netgi ir 100 procentų. Be to, už dalyvių atliekamą darbą atlygis turėtų būti numatomas vienodas visose valstybėse. Taip pat taikomųjų mokslų srityje reikėtų daugiau projektų, taip pat reikėtų įtraukti ir pramonės atstovus į bendras programas, mokslo tyrimo programas ir labai svarbu, kad tyrimai vyktų ne tik tai uždaruose kabinetuose, bet kad rezultatai patektų į rinką ir kad būtų matomi vartotojams. Taip pat reikėtų galvoti apie ES reindustrializaciją. Reikia užtikrinti tiesioginį e, ryšį tarp mokslinių tyrimų ir inovacijų ir pramonės arba ES reindustrializacijos. Labai svarbu, kad Europa ir toliau galėtų likti konkurencinga globaliu mastu. Grazie, kolega Merkis, prego. Dank u wel, voorzitter. Pone Merkis. Dėkuoju, pirmininkė. Mėly kolegos, aš noriu Jums visiems padėkoti už Jūsų pasisakymus. Manau, kad yra labai naudinga pakalbėti apie visiems mums svarbius prioritetus. Dažnai tenka išgirsti, kad prioritetai yra reikalingi, jie yra svarbus ir aš tikrai sutinku su tuo sutinku, bet to su daugeliu jūsų išvardintų prioritetų vis dėlto laiko yra labai nedaug. Iki balsavimo liko visai nedaug laiko ir mums reikia galų galės susitarti. Tačiau, kaip atrodo, mes vis, kiekvienas vis pateikėme savo asmeninius prioritetus ir preferencijas, o bendros specifinės programos vis dar neturime. Nejaugi nesuvokite, kad tai yra skubu, Jau esame išgirdę tokių gandų, kad taryba ketina per pusę sumažinti mūsų siekiamą biudžetą. Tai yra taip pat viena iš tų problemų, apie kurias reikia kalbėti. Todėl, mėly kolegos, aš noriu jūs visus paraginti, paskubėti, kalbėti labai specifiškai, pateikti konkrečius planus, ką darysime su tuo biudžetu ir kaip kartu su taryba įkvėpsime gyvybės šitam, šitai programai. Mes vis minime tyrimus ir tyrimus, tačiau tai yra tyrimų ir inovacijų programa. Mes siekiame, kad tyrimai vestų link inovacijų, tačiau tai būna ne visada. Taigi būkime tikslesni, susiekime pastangas, surinkime, sutelkime jas, visas įmanomas priemonės, kuriomis naudojamės ES, nebeskaidykime daugiau savo pastangų, kaip tik stenkimės jas koncentruoti ir konsoliduoti siekdami bendro tikslo. Ačiū. Toliau ponas Odį. Dėkuoju. Aš norėčiau pakalbėti dar apie didžiuosius projektus Galilėjo, GMS ir taip toliau. Jeigu aš teisingai supratau, pona Prodi, tai jisai skiria GMS ir Galilėjo, kitaip sakant, kad yra kažkokia tai dalis projektų, kurios vyks tarp vyriausybinio bendradarbiavimo pagrindo, o kiti bus europiniai projektai. Aš manau, kad mes negalime eiti atgal ir perkelti dalį uždavinių vyriausybėms. Mes taip neišspręsime problemų. Įtrė tai ne europinio, čia, tai, čia nėra europinis projektas, tai yra netgi globalus projektas. Ir turime siekti to bendrumo Septintoji bendroji programa, aš buvau pranešėjęs dėl vidur, laikotarpio vidurio peržiūros, mes išdalinome 27 milijardus ir turim dar 30 milijardų, kurių dar nesame išdalinę. Tai visa tai turės būti finansuota. Dabar kalbam apie 20, 20 programą. Kodėl reikėtų išdalinti lėšas atskiroms valstybėms narėms, kai siekiame europietiškumo, didesnio europietiškumo susijęti, tai, tai būtina susijęti su daugiametės finansinės programos dalykais. Bet, reikia, bet to reikia numatyti peržiūros galimybę. Įsivaizduokite, jeigu mes paskirsime tos 100 milijardų ir perkelsime tai ant valstybių narių pečių, tai bus labai sunku viską įgyvendinti. Įsivaizduokime, kas bus tada su žemės ūkiu, juk yra ir Britų lengvatos klausimas ir panašiai. Galbūt finansinėje. Mm, finansi, sakykime, finansinės perspektyvos svarstymas bus nukeltas dėl to, kad lauksime rinkimų Vokietijoje pabaigos ir panašiai. Taigi ši sąsaja neturėtų būti benelik stipri. Valstybės narės turi turėti galimybės pasirašyti ir tos stabilizavimo sutartys, kurios yra ketinamos pasirašyti 14 metais. Joms reikia E, tam tikros e, veiksmų laisvės ir manau, kad peržiūros nuostata būtų tikrai labai esminis dalykas. Prioritetai. Taip, kokybės centrai, pramonės prioritetai arba daugiau dėmesio pramoniai. Man atrodo, kad komisijos dokumentai į pramonę nepakankamai atsižvelgiama ir galbūt iš dalies e, yra pernelik mažai atsižvelgta ir į visuomeninius iššūkus. Ačiū. de bien comprendre que chacun avait un, un message à passer. Dėkuoju, ponė pirmininkė. E, tai, ką mes darome, mūsų posėdžiai demonstruoja, kad visi norime pasakyti vieną. Visi galvojame, kad mokslo tyrimai yra labai svarbus e, Bet vienas dalykas yra pripažinti tą svarbą, o kitas dalykas e, skirti tam pakankamai lėšų. Jeigu pradėsime sakyti, kad e, pavyzdžiui sveikatos apsauga yra svarbesnė už e, mokslą ar kitą, tai pasuksime pavojingų kelių. Padėtis tokia, kad biudžetai senka E, turime rimtų problemų finansinėse rinkose ir dėl jų sukeltų problemų. Ir nereikėtų mums tarpusavyje čia ginčytis, verčiau reikėtų susivienyti, nes mus jau lenkia ir Kinija, ir Japonija juk geriausia gynybos e, forma yra puolimas. Mes e, turime veikti aktyviau, daugiau ir daugiau investuoti, perimti iniciatyvą ir tapti stipresniais. Vietoj to mes e, ką darome? Tik tai atsiliekame, žiūrime, kad kiti jau mus pralenkia ir uh, nusprendžiame, kad reikia dar mažiau mums leisti ir dar labiau atsilikti. Kalbame apie mokslo tyrimų finansavimą. Ir nuostabu, kad sugebame fut, futbolistams išmokėti algas, bet nesurandame 5 milijardų mokslininkams apmokėti. Nors akivaizdu, kad mokslininkai yra svarbesni Europai negu futbolininkai. Mums reiktų galvoti ir apie ilgalaikį investavimą. Na ir pagaliau, ponė pirmininkė, turime dirbti kaip viena komanda. Atskirų žaidėjus galime turėti pačius geriausius, bet jeigu kiekvienas iš mūsų dirbsime tik tai atskirai, tai ir toliau liksime toli atsilikę. Ponas Jėleris, aš noriu atsakyti Jums į du Jūsų klausimus. Aš manau, kad mes neginamame EPP nuostatų, bet visos frakcijos pasistengėme perkelti į dokumentą tai, kas buvo priimta uh, E, saugumo politikos, gynybos politikos srityje į mūsų programą. Visa tos jūsų minėtos sritis tai yra svarbios ES politikos sritis. Taip pat norėčiau pakalbėti apie tai, ar mes pasiektume geresnių tikslų nacionalinių lygmenių nei europinių lygmenių. 70 procentų jungtinėse, jungtinėse, jungtinėje karalystėje Rolls Royce mokslinio tyrimų atliekama toje pačioje valstybėje, tačiau aš to negalėčiau pasakyti apie mūsų uh, mano valstybė. Taigi reikėtų ieškoti tinkamos pusiausvėros tarp nacionalinės ir europinės mokslinio tyrimų politikos. Žinoma, mes turime ekvivalentinių tyrimų savo, pro, savo nacionaliniu lygmeniu, tačiau iš esmės Europa turėtų vykdyti esminius tyrimus, o ne paskirų valstybių mokslinio tyrimų institucijos. Mes tiesiog skausmingai siekime augimo ir todėl augimas turėtų būti pagrindinis mūsų e, apmąstymų aspektas. Jeigu mes neturėsime inovacinių mokslinių tyrimų, mes neužtikrinsime augimo ir jeigu mes to nesuprasime, tiesiog suksimės uh, užburtų ratų ir mes privalome investuoti į mokslinius tyrimus, kadangi kitaip negalėsime konkuruoti. Manau, dėl to susitarėme visi ir būtent dėl tos priežasties turime kovoti už tą mūsų užsibriežtą biudžetą. Kitaip mes negalėsime eiti kojo kojon globaliu mastu. Hola, Iš Europos komisijos e, turime direktorių Matei. Žodis jam. E, Dėkuoju, panė pirmininkė, įdomu klausytis, ką kalba kolegos. Čia mes e, aiškiai stebime tam tikrą konvergenciją, pažiūrų konvergenciją ir tai džiugu, nes mūsų laukia labai sunki diskusija dėl globalaus biudžeto. Žinome, e, kokia diskusija vyksta dėl 2013 metų biudžeto. Ir iš tikrųjų, e, aptariamoji programa yra pirmiausia susijusi su augimu ir e, naujų darbo vietų kūrimu. Mrs. Uh, Riera Madure for this. A clear line has been taken. Also... Mes žinome, kad gyvendant šią programą e, BVP jos dėka turėtų aukti 1,9 procentais. E, e, iš tikrųjų yra daug sunkių problemų, kurias teikės išspręsti, susijusi su IPR ir kitais dalykais. Dėl kamieninių lastelių. Man džiugu girdėti, kad jūs remiate dabartinį status quo. E, komisija, kaip jūs žinote, nori inovacijų srityje pašalinti kol kas esantį Europos susiskaldymą. Esame pradėję keletą bandomųjų projektų, kurie turėtų padėti atskirom šalims prisivyti kitas. Jūs minėjote, kad yra labai svarbu e, aiškiai apsibrėžti prioritetus. Energetika buvo paminėta, e, bet e, turime pasakyti, kad įvairiausias rytise Europa turi didelių pasiekimų, gerų mokslininkų ir šiandien pranešta apie Nobelio premijos suteikimą ir tai patvirtina šį faktą. Toliau labai svarbu užtikrinti tinkamą vertinimo kokybę. Turime žinoma, išlaikyti ir tam tikrą lankstumo lygį, nes tenka mums atsižvelgti į įvairius suinteresuotųjų šalių ypatybės. Iš tikrųjų, reikia daugiau dėmesio skirti VMI ir čia mes e, siūlome visą virtinę naujų priemonių. Taip pat e, pritarėme, kad e, lankstumų reikia, norint paremti įvairių dydžių projektus ir didelius ir mažesnius. Privataus ir viešojo sektoriaus partnerystė yra truputį labiau kontroversiška. Ir čia mes manytume, kad reikėtų vėl grįžti prie rimtesnio poveikio įvertinimo. Toliau mes e, pritarėme pasiūlymams, kurių tikslas yra sutrumpinti laiką nuo to, kai pro projektas patvirtinimas ir gaunama dotacija. Priminsiu Jums, ką yra Europos Teisingumo teismas pasakęs. Jis pasisakė, kad dabartinis modelis turėtų padaryti E, paraiškų teikimo procesą efektyvesnį ir užtikrinti geresnį funkcionavimą. Ir dabartinis modelis, kuris taikomas septintojoje mokslo tyrimų programoje, turėtų būti tobulinamas ir kad horizontas 2020 būtų labiau prieinama mes e, turime atsižvelgti į e, vidurio laiko tarpio peržiūros rezultatus, turime e, užtikrinti, kad horizontas 2020 būtų patraukli. Dovevo dire una cosa piccola piccola, prego. J'avais demandé justement si on pouvait bouger quelque chose norėjau pasiūlyti pakeisti kažką, tai tačiau man buvo pasakyta, kad tai yra neįmanoma ir mes tada priimame atitinkamą rezoliuciją. Buvo kalbama apie finansinės perspektyvos peržiūrą, ten valstybės narės gali kažką nubraukti ir jeigu mes, pavyzdžiui, nutarsime skirti 100 milijardų kasmet, sakykime, ar tai būtų 2016 metais ar kada nors, tai valstybės narės visą tai gali visos mūsų pastangas užbraukti, kadangi jos e, numatys kitokį finansavimą daugiametinėje programoje. Žiūrėkim, kad neapsijuoktume. Jeigu mes nesusitarsime dėl ES biudžeto, tiksliau, jeigu susitarsime, tai turėsime 300 milijardų, bet jeigu ne, taigi aš čia kalbu ne tik apie, apie peršros galimybės, bet apie realų pavojų dėl finansavimo. Dėkojame, ponoje Odėjai, sako pirmininkė, toliau ponė Rija Madurėl. Pranešėja, trys minutės. Dėkoju, pirmininkė. Aš norėčiau pirmiausia padėkoti visiems už pasisakymus, padėkoti taip pat ir komisijai už komentarą. Manau, kad pasižymėjau visas jūsų pastabas, nes kiekviena diskusija yra naudinga ir veda mus vis toliau šiuo keliu. Visi dabar suprantam, kokių dar yra problemų, kurios kiek dar yra tų atvirų klausimų. Man pavyko pasižymėti šešis ir tai yra tie dalykai, kur dar reikia šį beitą padiskutuoti. Mums labai svarbu, kad parlamento pozicija šiais klausimais būtų labai stipri. Pakalbėsiu apie keletą iš jų. Buvo kalbama apie pusiausvyrą šioje Horizontas 2020 programoje. Ponas Karvalė labai tiksliai suformulavo ta problema. Aš tam visiškai pritariu. Aš manau, kad programa yra ambicinga, ji yra gerai suformuluota. Tikslas yra būti konkurencingiems, kurti naujas darbo vietas ir didinti augimą. Tam, kad galėtume būti konkurencingi, turime padaryti konkurencingą mūsų sistemą ir išspręsti pagrindinius visuomenės iššūkius. Tam, kad būtumėm konkurencingi, reikia taip pat būti konkurencingiems ir inovacijų bei tyrimų srityje. Universitetai, tyrimų centrai, visos šios institucijos turi tapti konkurencingomis. Ir tam reikia paramos, reikia aukščiausios kokybės centrų, reikia geresnio išsilavinimo ir geresnės socialinės paramos mokslininkams, kad visa sistema sustiprėtų. Tačiau tuo pačiu reikia didinti ir įmonių konkurencingumą reikia gerinti technologijas, o tai yra įmanoma tik tai per inovacijas. Ir būtent čia reikia ir privataus finansavimo, ir tam yra įvairių galimybių. Reikėtų padidinti ir inovatyvių smulkių vidutinių įmonių skaičių. Visą tai yra aišku. Visą tai yra įtraukta ir į kompromisinius pasiūlymus. Mums visi šie aspektai yra svarbus. Ir mėginsime rasti geriausią pusiausvyrą tarp šių dalykų. Na, o dabar dar porą žodžių apie biudžetą. Kaip ir paaiškėjo, iš šių diskusijų biudžeto klausimas yra vienas iš svarbiausių. Bet leiskit pasakyti dar vieną dalyką. Tai, ką mes siūlome, yra mūsų pasiūlymas. Ir mes šio pasiūlymo laikysimės iki galo. Mes tikime savo pasiūlymo prasme, mes turime argumentų, mes turime skaičių, mes matėm, kas vyko su septintaja bent pagrindų programa ir turime prognozes, matome, kas gali atsitikti ateityje, turime skaičius susijusius su ateities vystimosi ir turime skaičius susijusius su konkurentais. Man žinome, kas vyksta Korejoje, žinome, kas vyksta Kinijoje, matome, kiek jie investuoja, kaip jie auga, taigi tame nėra nieko naujo taryba pateiks savo pasiūlymą. Tikiuosi, kad tas pasiūlymas bus pakankamai argumentuotas. Ir būtų labai gerai, kad mes susitiktume po to pasiūlymo pakeitimo ir aptartume jo detalės. Jeigu mums nepavyks susitarti, tai teks tuo metu tos prioritetus nusistatyti. Tačiau mes vis dėlto stengsimės iki paskutinio, paskutinės akimirkos kovoti už savo poziciją. Buvo užduota ir keletas konkrečių klausimų, galbūt galėčiau į juos atsakyti, bet prieš tai dar porą pastabų. Tai, kas buvo pasakyta apie saugumą ir apie energetiką. Mes kalbam apie programą, kuria bus finansuojami tyrimai. Čia nekalbam nei apie energetikos politiką, nei apie gynybos politiką, nei apie saugumo politiką. Kalbama tik apie tyrimus. Ir aš manau, kad tuo yra viskas pasakyta. Kitas dalykas, ponia Gutierės Kortinės kalbėjo apie mažų projektų įgyvendinimą, apie garantijas jiems. Yra skirtingi, yra įvairių pakeitimų šioje srityje. Čia yra numatyta tam tikri procentai, mažesni procentai e, tam tikroms iniciatyvoms. Reikia ieškoti galimybių kažkur rasti tą pusiausvyrą finansavime, galbūt pakeisti šiek tiek e, finansavimo sąlygas mažose projektuose lyginant su dideliais projektais. Toliau tas kokybės platinimas, kokybės ir technologijų sklaida taip pat yra vienas iš prioritetų ir kai kurie pakeitimai su tuo yra susiję. Šios temos mums yra svarbios ir mes ir toliau lauksime dar jūsų pakeitimų, jeigu jūs tokių turite, galinčių patobulinti tekstą šioje srityje. Na ir baigdama norėčiau padėkoti ne tik tai ir savo kolegoms, bet visam, visai komandai, visiems, kurie padėjo rengiant šį e, dokumentą. Ačiū. Thank you very much. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti už visas pastabas, jas e, visas pasižymėjau, e, kaip ir pasiūlymus bei klausimus. E, paminėsiu tik tai keletą iš jų, nors pasižymėjau visus pasiūlymus. Kalbant apie Horizontas 2020 programą, tai e, iš tikrųjų pagrindinis kriterijus yra kompetencija. Bet mes taip pat turime galvoti apie dalyvavimo plėtrą, išplėtimą. E, mums svarbu, kad mažos mokslininko grupės, maži universitetai, vidutinės ir smulkios įmonės, o ne vien tik tai e, didelės įmonės ar universitetai galėtų ten dalyvauti. Tad mes turime sukurti tokias dalyvavimo taisyklės, kurias užtikrintų, kad e, tie mažesni kolektyvai, kompetentingi kolektyvai turėtų galimybę dalyvauti programoje. Kita mintis, kurią norėčiau pasakyti. E, mes e, turime skirti e, šią programą, kuri skirta moksliniai kompetencijai, tuo tarpu struktūriniai fondai yra skirti e, pajėgumų, gebėjimų stiprinimui, bet mes turime siekti jų sąsajos, e, kalbame apie specialius pasiūlymus regionams, kurie E, yra prašiau išsivystę ir mes turėtume galvoti, kaip surasti sinergiją tarptų dviejų programų. Pavyzdžiui, kompetencijos ženklo idėja e, galėtų taip pat susilaukti finansavimo ir iš struktūrinių fondų. Yra keletas būdų, kaip susijęti tas dvi programa. Aš manau, kad e, pasiūlymai yra pakankamai gerai subalansuoti, kai kalbama apie pusiausvirą tarp inovacijų ir fundamentaliųjų tyrimų. E, yra tam tikros sąsajos tarp atskirų e, elementų, atskirų ciklų. Taigi požiūris yra gerai subalansuotas. Dabar dėl didelių, vidutinių ir mažų projektų. Čia mes esame konstatavę, kad būtina e, remti smulkius, mažus projektus. E, jie yra įtraukti į keletą programos dalių. Mano paskutinė pastaba dėl mokslo tyrimų pridedamosios vertės. Uh, Mokslo tyrimai yra tokia politikos sritis, e, kur jos atnešama pridėtinė vertė yra labai aiškiai matoma. Jeigu mums iškyla kažkokie svarbus iššūkiai, tarkime, kokia nors reta lyga, tai be jokios abejonės, kad spręsti tą problemą yra daug geriau veikiant europiniu lygiu, o ne regioniniu ar dar e, smulkesnių lygių. Labai svarbu, kad e, atskiri universitetai dalyvauja pagrindų programuose ir e, kalba turėtų eiti ne vien tik tai apie tinkamą finansavimą, bet ir apie tam tikrą tinklų kūrimą, e, E, taigi labai svarbu, kad mes išlaikytume Europos mokslinio tyrimų pridedamąją vertę. Dėkoju, poniai Karvalijo. Dabar galime pereiti prie antrojo mūsų diskusijų bloko ir pradėsime nuo pono Eilerio, kuris pristatys per ateinačias penkias minutės savo pranešimą. Na, Aš pradėsiu nuo esminių dalykų, nes per penkias minutės nieko daugiau ir nepasakysi. Yra tūkstantis, maždaug virš tūkstančio net pakeitimo pasiūlymų. Tačiau kadangi tai yra techninė tema, labai sudėtinga tema, tai manau, kad iš esmės negaliu pasakyti, kad nebūtų įmanoma pasiekti susitarimo kompromisų mes jau pasiekėme ir iš principo tų kompromisų potencialas buvo jau komisijos pasiūlyme numatytas. Manau, kad mm, daug kas e, jau bus sutiks su tuo, kad buhalterinis principas turėtų atitikti valstybėse narėse įprastus principus, tai turėtų būti taikomas supaprastintas auditas. Ir mes turime tikrai labai tiksliai nustatyti auditavimo sistemą, kadangi tai yra iš tikrųjų labai sudėtingas procesas, sudėtinga procedūra ir mes siekime supaprastinimo. Sakykime, tyr, tyrėjai dabar turės, e, sakykime, penktad, kiekvieną penktadienį daugiau laisvo laiko dėl to, kad mes supaprastinsime jiems dalyvavimo programuose taisyklės. Jie bus mums už tai dėkingas, dėkingi. Kai kurių supaprastinimų komisijos pasiūlyme nebuvo, sakykime, tai yra dvi pakopis vertinimo procesas bei šeši mėnesiai renkti paraiškai. Žinau, kad komisija kai kas ir kaltina, kad nebuvo pakankamai pateikta supaprastinimo procedūrų, bet e, vis dėlto reikėtų stengtis, kad ne tik komisijai supaprastėtų darbas, bet ir dalyviams. Kitas dalykas - techninis suderinimas tarp, tarp abiejų pranešimų dėl Horizontas 2020 programos. Kol kas mes dar ieškome formuluotės, kaip suformuluoti tą atviros prieigos principą. Bet turi būti aišku, kad e, mokslininkams turi būti visiškai aiškios taisyklės, kuriuose nebūtų jokių teisinių pilkųjų zonų, jokių neaiškumų. Bet to reikėtų dar skirti atvirą prieigą prie publikacijų ir atvirą prieigą prie duomenų. Uh, atvira prieiga prie publikacijų, tai yra mūsų tikslas ir dėl to niekas neabejoja, tačiau yra labai daug abejonių dėl to, kaip ta atvira prieiga prie duomenų turėtų būti įgyvendinama. Ir aš manau, kad yra daug žmonių, kurie mm, e, norėtų atskirti šias dvi sritis. Intelektinės nusavybės teisės, autorių teisės turėtų būti suderintos su atviros prieigos principu. Mes apie tai kaip tik šią savaitę ir kalbame. Tačiau EPP pasisakys už tai, kad duomenys, kurie yra komerciškai jautrus, neturėtų būti, jiems neturėtų būti taikoma ši nuostata. Niekam ne, neturime nieko versti, publikuoti ir viešinti savo duomenų. Tačiau kita vertus mes, aišku, remiame patį principą, kad visi turėtų turėti galimybę prieiti prie duomenų. Kitas dalykas susijęs su atskirimu tarp uh, skirimo tarp universitetų ir pramonės. Ir taip kaip buvo numatyta parlamento Karvalijos parengtame pranešime 2010 metais. Tačiau kita pakeitimų grupė e, pasisako už komisijos pasiūlymą, kuris jiems atrodo labai paprastas. Todėl reikės apie tai dar pagalvoti, kaip turėtų būti atskirtos tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir kaip jos turėtų būti kompensuojamos. Yra daug pasiūlymų, e, kurie siūlo kompensuoti visas išlaidas pagal komisijos pasiūlymą, bet tai nenumatyta šioje programoje, tai numatyta kitose programuose, tačiau dar kol kas nėra uh, nėra aišku, ar tas pilnas išlaidų kompensavimas turėtų būti taikomas tik tai smulkioms vidutinėms įmonėms bei tokioms organizacijoms kaip universitetai ar ir visoms kitoms įmonėms. Kitas dalykas. Fiksuoti tarifai, pasiūlymai e, sviruoja nuo 10 iki 40 procentų papildomai nuo tiesioginių išlaidų. Taryba galbūt sutiktų e, padidinti tarifą nuo 20 iki 23 procentų. Fiksuoti tarifai, mano nuomonė, apskritai nėra sažiningas dalykas, bet jie yra efektyvūs, bet tokie yra apskaitos modeliai ir, ir reikia į tai orientuotis. Na, mano kompromisinis pasiūlymas tengiasi suderinti šias tendencijas ir mes laikomės trijų tikslų. Pirmas yra supaprastinimas, antras yra lėšų efektyvus naudojimas, trečias yra e, privataus finansavimo skatinimas. Nebus tokio diferencijavimo kaip septintojoje bendroje programoje, bet norime laikytis 100 plus 20 procentų e, komisijos pasiūlymo bet galime numatyti tyrimo organizacijoms bei universitetams kitokį modelį, tai reikštų 70 procentų pilnas e, išlaidų kompensavimas. Tai yra opcija, galimybė, kurią gali pasirinkti dalyviai. Fiksuotos sumos finansavimas Tai būtų taip pat kompromisinis pasiūlymas ir tai leistų toms organizacijoms, kurios pagal e, pagrindų programą, septintąją programą buvo esminės, kurios naudojo labai infrastruktūro, intensyviai labai naudojo infrastruktūras, tai būtų joms palanku. Taip pat aš noriu pabrėžti, kad universitetams reikia intensyvaus finansavimo, nes jie neturi prieigos dažnai prie rinkos ir jiems galbūt tikrai reikėtų pasiūlyti šimtaprocentinį išlaidų kompensavimą, bet tai galėtų būti tik tai opcija ir greta galėtų egzistuoti ir kiti finansavimo modeliai. Kaip minėjau, darbas dar vyksta ir mes žiūrėjome, ką reikštų kiekvienas to modelio taikymas biudžeto eilutėse, kiek tai kainuotų ir mm, kompromis, kompromisinėme pasiūlyme į tai atsižvelgsime, bet kol kas dar tiksliai negaliu pasakyti, kaip jis atrodys. Dėkoju. Glant, prieigų. Ačiū, kolega Glant. Ačiū pirmininkė. Mes, atrodo, susitarėme dėl puikaus metodo. Tai yra E, bandome aptarinėti pakeitimų siūlymus atskirais blokais ir įvertiname juos pagal tai, kuriuos dar reikia aptarinėti išsameu ir dėl kurių galima susitarti. Dėl tų kvotų ir dėl procentų. Mūsų manimų tas komisijos pasiūlymas nėra toks sudėtingas, kaip buvo galima įsivaizduoti. Visiškas kompensavimas gali būti numatytas mokslo tyrimų institucijoms, e, pažiūrėsim, kaip tai atrodys praktikoje, tačiau aš manyčiau, kad reikėtų pagalvoti apie mechanizmą, kuris padėtų nustatyti tinkamesnės kvotas mažoms ir vidutinėms įmonėms. Kita vertus, nereikėtų įgyvendinti politikos, kuri būtų nukreipta prieš pramonę. Tačiau, mano manimu, pramonė turi daugiau finansinio potencialo. Bet to mes turime sustarti dėl mūsų tikslų ir dėl to, kokiomis priemonėmis norime pasiekti tų tikslų. Visų pirma, reikėtų kurti sistemos, kurią būtų labai sunku valdyti. Kita vertus, reikėtų pasiekti tokių rezultatų, kurie iš tikrųjų būtų naudingi. Taigi mes turėtume pasistengti nebūtinai e, atverti visų vartų plačiai trečiosiom šalims, kad jos galėtų pasinaudoti mūsų mokslinio tyrimų rezultatais, bet reikėtų stengtis tos rezultatus e, išnaudoti e, Europoje. 7 procentų, procentų valdymo išlaidų dydis tačiau kita vertus gali būti, kad tos valdymo išlaidos gali skirtis, bet e, galbūt reikėtų pasitelkti pagalbos ir 17 programos e, pasiūlymus arba nuostatas. Dėl dalyvavimo, dėl paskatų, aš manau, kad čia reikėtų pagalvoti apie papildomas paskatas. Dėkoju. Kas... Um, Pone Hol, dar kartą pasisakysiu pono Johansen vardu. Norėčiau pono Jėleriui labai padėkoti už puikų bendradarbiavimą, rengiant šį pranešimą. E, viena mintis dėl biudžeto. E, tai buvo minėta keletą kartų. Alde frakcija vienas svarbesnių dalykų yra užtikrinti, kad Horizontas 2020 išlaikytų savo uh, E, padėtį dėrybose dėl daugiametės finansų perspektyvos. Iš tikrųjų, girdėjome gandų, kad e, jos finansavimas gali kristi iki 40 milijardų. Tai yra e, sumažėti per pusę, bet tai iš tikrųjų nėra primtina ir vadinasi, mums reikia ir savo vyriausybėse lobiuoti ir kovoti už tai parlamente kol a, e, sutarsime dėl modelio struktūros, visų pirma reikėtų turbūt e, apsispręsti, ko tuo modeliu bandytume siekti. Visų pirma, e, dalyviams prieiga prie šios programos turėtų būti paprastesnė negu septintoje mokslo tyrimų programoje. Taip pat reikia išplėsti pramonės bendra, e, dalyvavimą bei e, užtikrinti, kad e, tos organizacijos, kurios e, naudojasi tuo finansavimu, labiau skleistų savo pažangę praktiką tarpusavyje. Tad e, tikriausiai geriausia neišradinėti ką nors naujo, o e, bandyti remtis tomis sistemomis, kurios jau naudojamos ir kurios pasiteisino europinėme kontekste. Dėkui. La parola Lamberts, prego. Dėkuoju. E, ponas Lambert. Dėkoju. Trys mintys dėl pono Eiler pranešimą ir aš atsižvelgiau į tai, ką jūs sakėte anksčiau, kalbėdamas apie karinius reikalus, e, supratau jūsų mintį. Dėl finansavimo modelių. E, pirmojoje versijoje, e, kurią pateikė pranešėjas, mums patiko labai aiškus atskyrimas tarp universitetų ir mokslo institutų ir pramonės Mes e, matėme įvairių e, finansavimo modelių, kuriuos teikia skirtingi <coughs> atskiri parlamento nariai e, palyginamasias lenteles. Ir mūsų pagrindinis principas būtų užtikrinti, kad bet kiekvienas skiriamas centas tarnautų kaip katalizatorius papildomoms investicijoms iš vyriausybių ir privataus sektoriaus pusės. Tai yra kritiškai svarbu. Ir jeigu paaiškės, kad mes e, e mažesnį sverto principo efektą išgauname, tai reiškia, kad dirbame nepakankamai gerai. Reikia užtikrinti, kad e, finansavimo modelis maksimaliai panaudotų tą svertinį finansavimo pritraukimo efektą. E, taip pat turime pripažinti, kad e, maži dalyviai e, reikalauja daugiau pinigų negu kad didieji dalyviai. Ir mes turime užtikrinti, kad tą turėtume galvoje kad e, vis tik akcentuotume vidutinių ir smulkių įmonių finansavimo reikalus. Buvo kalbama apie vadinamąjį fast track modelį, pagreitinto finansavimo modelį. Tai jį taikant į tai taip pat reikėtų atsižvelgti. Dabar dėl prieigos. Manau, kad prieiga prie domenų yra labai uh, svarbus dalykas. Aš žinau, kad e, MIT, Novartis ir Lundo universitetas, pavyzdžiui, e, viešai skelbia savo mokslo tyrimų rezultatus e, tam tikrose konkrečiose tyrimų srityse. Tad mes turime atidžiau paanalizuoti, kokia yra padėtis, yra tam tikros erdvės sutarimui, bet žinoma yra ir tam tikrų nesutarimo šansų. Jonas Paulius yra kartą pasakęs, nebijokite. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau grįžti prie finansavimo klausimo, apie kurį aš kalbėjau anksčiau, kai kalbėjome kompromisinį, aptarnėjome kompromisinį pasiūlymą. Pirmiausia, reikėtų nepamiršti skirtumo tarp mokslinio tyrimų institutų ir pramonės. Kai galvojame apie investicijas į mažasias įmonės, turime pagalvoti apie universitetus ir mokslinio tyrimų institutus, kadangi būtent jiems kyla daugiausia problemų siekiant užtikrinti tą supaprastinimą kurio mes siekime. Žinoma, supaprastinimas yra geras dalykas, tačiau tik tuo atveju, jeigu jisai atitinka tikroviai. Tačiau ne kiekvienas supaprastinimų pasiūlymas yra naudingas, jeigu neatsižvelgiama į konkrečią situaciją. Todėl mes turime ypatinką dėmesį skirti mokslių tyrimų institutams ir universitetams. Septintoje programoje buvo numatyta visiškai skirtinga kaštų arba išlaidų apskaičiavimo sistema. Ir mes turėtume atsižvelgti į tai, kad institutai negali padengti einamųjų išlaidų. Jie siekia aukščiausios kokybės, tačiau mokėdami, mokėdami už e, darbą mokslininkams jie negauna tiek pajamų, kiek kiti universitetai arba kitų šalių mokslinės institucijos. Todėl šitas modelis turėtų skatinti pritraukti į projektus jaunus mokslininkus, tyrėjus. Universitetai ir mokslinių tyrimų institutai turi paskirti dalį lėšų ir tiems mokslininkams, kurie dirba ir dabar, o papildomai reikėtų pritraukti ir naujų jaunų mokslininkų kad būtų sukurta papildoma pridamoji vertė. Taigi inovacijų mums reikia, tačiau reikia tokios sistemos, kuri leistų uh, padengti papildomus kaštus arba papildomas išlaidas mes visus programų dalyvius turėtume vertinti vienodai. Dviem minutėmis žodis suteikiama. Um, thank you, Chairman. Yes. Dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju kolegoms komitete už puikų darbą, rengiant uh, šios pranešimus. E, e, Pasaulio intelektinės e, nusavybės organizacija pereitą savaitę apsisprendė, kad vargu ar galės dalyvauti stebėtojo teisėmis e, e svarstant inovacinio e, tinklų kūrimo galimybės. E, kalbant apie patentus, e, tai kai kalbama apie viešojo finansavimo būdu pasiektus e, rezultatus, jie turi būti prieinami atvirai. Negalima taip pat ir bendrai drausti po licenzijavimo E, kaip kad siūlo komisija. Mums reikia tokių dalyvavimo taisyklių, kurios stimuliuotų prieigą ir dalyvavimą. Kitaip e, maži projektai negalės pasinaudoti e, viešųjų mokslo tyrimų rezultatų duomenimis. Žaliųjų frakcija yra pateikusi pakeitimų, kurių tikslas užtikrinti, kad tie pasiūlymai būtų įgyvendinti. Tuo pat metu e, e, pramonės e, atstovams suteikiama garantijos dėl to, kokį laikotarpį toks, tokia laisva prieiga turėtų būti teikiama. Mes e, žinome, kad nemažai valstybių narių e, dabar yra nustačiusi laisvos prieigos principą, e, kai kalbama apie mokslo tyrimų rezultatus finansuotus iš viešųjų finansų. Mes turime užtikrinti galimybę kurį laiką išlaikyti duomenis, kad e, nebūtų padaroma žala privatiems interesams. E, į tai reikėtų atsižvelgti ir atsiprašau, kad kalbėjau per ilgai. Praėjau. Kolegė Nybler. Dėkoju, pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti kolegoms už jų darbą, prie šio pranešimo kolegai Eileriui už puikų dokumentą ir tikiuosi toliau ras reikalingų kompromisų ir su mumis, ir su taryba. Ir nuves tą dokumentą ten, kur turi jis atsidurti. Keletą pastabų norėčiau pasakyti dėl supaprastinimo, dėl reikalavimus ir dalyvavimo reikalavimų supaprastinimo ir aiškesnių taisyklių Tyrėjai sveikina supaprastinimą, sveikina laikotarpio sutrumpinimą iki šešių mėnesių, supaprastintą audito procedūrą. Manau, kad tai yra politiniai sprendimai, kurie tikrai padės visai tyriejų bendruomeniai įsisavinant lėšas. Kitas dalykas, manau, kad labai gerai, kad nutarta diferencijuoti išlaidų kompensavimo sistemą taip kaip tas siūlo pranešėjas, pagal veiklos rūšį ir pagal e, dalyvius. Manau, kad tai yra teisinga. Aukštosios mokyklos ir universitetai turi būti remiami kitaip negu pramonė. Be to reikia specialaus požiūrio į smulkų ir vidutinį verslą, reikia atsižvelgti į jų specifinius poreikius ir kompensuoti jiems išlaidas e, pagal čia siūlomą sistemą. Be to mes norime, kad pramonė dalyvautų uh, Horizontas 2020 programuose didesniu mastu negu tas vyko bendrojoje, septintojoje bendrojoje programoje. Todėl labai svarbu, kad čia būtų išspręsti intelektinės nuosavybės klausimai, kaip jūs ir minėjote. Pritariu Jums, kolega, mes turime labai atidžiai pasižiūrėti į tai, kas vyks su tais rezultatais, kurie buvo pasiekti e, remiantis viešuoju finansavimu, ar jie turėtų būti visiems prieinami kiek jie turėtų būti visiems prieinami, tik tai reikia stengtis, kad mes nesugadintume visko ir neišgastintume pramonės tokiu būdu, kad jie nedalyv... atsisakys dalyvauti programuose, jeigu bus leista visus duomenys kelbti ir naudoti juos komerciniams tikslams. Tuomet jie nenorės finansiškai prisidėti prie tokių programų. Dėkoju. To jau toliau kalbės komisija, sako pirmininkė. Thank you, Mrs. Chairman. Uh... Ačiū, pirmininkė, su didžiuliu susidomėjusiu klausiausi šios diskusijos ir norėčiau paminėti keletą dalykų dėl rezultatų įgyvendinimo praktikoje. Žinoma, mes puikiai suprantame, kad reikia vengti įdingos praktikos, kai netikslingai panaujomos ES lėšos. Be to, tie numatyti terminai yra pakankamai e, ambicingi, tačiau kita vertus mes e, radikaliai nesupaprastami taisyklių nepasieksime savo tikslų. Žinoma, mes nenorėtume, kad sistema nebūtų uh, E, blogesnė už ankstesnė. Mums labai svarbu taip pat pateikti ir grįžtamąją informaciją pareiškėjams. Žinoma, buvo minėti pilotiniai projektai, kolega paminėjo Rolls Royce'ą, tačiau kita vertus, jeigu Rolls Royce norėtų paskelbti visą informaciją susijusią su moksliniais tyrimais, technologijos tyrimais, tai tikriausiai būtų labai kvaila. Aš taip pat norėčiau priminti, kad mes pagal šią programą norime remti projektus, o ne atskirus dalyvius. Svarbu, kad projektais būtų pasiekiama konkrečių tikslų. Kita vertus, finansinio reglamento principus reikėtų taikyti. Pirmasis principas būtas bendro finansavimo principas, kai dalyvis turi įnešti tam tikrą indėlį. Žinoma, galbūt e, tie mūsų pasiūlyti procentai nėra kol kas visiškai palankus naudingi, tačiau kita vertus labai svarbu užtikrinti vienodą visų projektų dalyvių traktavimą. Kita vertus, negalėtume kaip nors bausti uh, pramonės, kadangi pramonė galėtų pateikti taip pat labai įdomių idėjų, kuriant inovacinius produktus rinkai. Bet to nepamirškime, kad pramonėje kuriamos darbo vietos. Dėl netiesioginių e, išlaidų ir taip pat e, dėl kas, e, fiksuotų tarifų. Mes praeitie konstatavome, kad e, buvo pakankamai daug klaidų padaryta apskaičiuojant. Tos 30 e, procentų paklaidos mes išvengtume, jeigu mes taikytume, žinoma, tą fiksuotą atlyginimų arba apmokėjimo tarifą. Taip pat reikėtų prisiminti, kad net, netiesioginių kaštų apskaičiavimas verčia e, tiksliau skaičiuoti savo išlaidas, ne tik tai tiesioginės, bet ir netiesioginės, kadangi tiesioginiam išlaidom yra taikomas šimtaprocentinis kompensavimas. Kita vertus, šimtų procentų yra padengiamos tik tai tiesioginės uh, E, gražintinos išlaidos. Bet to ir toliau mes turime siekti tinkamos pusiausvyros, apskaičiuojant kaštus, svarbu, kad būtų atsižvelgta į labiau pažeidžiamus e, projektų dalyvius ir be to reikėtų stiprinti nacionalinį bendradarbiavimą. ES investicijos neturėtų nuplaukti į kitas valstybės, iš kurių ES neturės jokios naudos. Grazie, la parola per le conclusioni. Dėkoju dabar pranešėjui žodis apibendrinimui. Also... Mėly kolegos, aš norėčiau visų pirma visiems labai nuoširdžiai padėkoti jau porą metų dirbame prie šio dokumento, rengėmės šiai diskusijai ir ta diskusija tikrai vyko labai aukšt, aukštų lygmenių. Pone Kavalijo nudirbo labai daug darbo, bet ir kiti kolegos, kurie nėra pranešėjai, įnešė savo daugiametės patirties, kaip kolegė Lybler, pavyzdžiui, į šią diskusiją. Teisūs yra tie, kurie sako, kad mums nereikia išrasti dviračių iš naujo, mes turime tiesiog aiškiau diferencijuoti uh, tuos, tas nuostatas, kurios padėtų šiai programai būti sėkminga. Principai turi būti gerai pasverti, jie visi paminėti, tai yra supaprastinimas, kitas principas - naštos palengvinimas. Bei svertų klausimas, kiek investicijų mes sieksime šioje srityje. Manau, kad Komisiją reikia paremti tuo atžvilgiu, kad reikia remti jos pastangas siekti supaprastinimo, reikia tokio modelio, kuris būtų skaidrus ir paprastesnis, kuris leistų diferencijuoti visus programų dalyvius ir leistų skirtingiems dalyviams dalyvauti programoje, dalyviams, kurie turi skirtingų poreikių, dirba skirtingomis sąlygomis. Vis dėlto tai yra tyrimo programa, tai nėra kažkokia tai atskirų dalyvių finansavimo programa, tai yra tyrimų finansavimo programa. Kolegė iš žaliųjų jau pasakė vieną tokį dalyką, dėl kurio galima dar būtų pasiginčyti. Mes kalbam ne tik apie viešuos, viešojo sektoriaus finansuojamus tyrimus, bet kalbam ir apie pramonės, aktyvų pramonės dalyvavimą tyrimų, tyriamojoje veikloje. Ir mm, Europos visuomeniai mm, na, nereikėtų užkrauti per nelik daug reikalavimų. Ir, sakykime, galbūt Kinija tikrai domisi Rolls-Royce'o ar Airbus'o techniniais duomenimis kur kas labiau negu kad mūsų piliečiai, kuriems suteiktume tą laisvą prieigą. Dėl, dėl atviros prieigos, taip, reikia finansuoti bibliotekas, prieigą prie publikacijų ir panašiai, bet yra visiškai aišku, kad augimas vykdomas konkurencijos sąlygomis ir kartu su tyrimais atsiranda autorių teisės atsiranda konkurenciniai pranašumai ir turi atsirasti konkurenciniai pranašumai, kurie sustiprina mūsų pozicijas tarptautiniu lygmeniu. Na ir dar viena pastaba dėl bendro pobūdžio dalykų, dėl biudžeto. Biudžetas, aišku, yra susijęs ne tik su atskiromis, biudžet, atskiromis programos dalimis, su atskirais e, prioritetais, ką galime, ko negalime pasiekti pinigais ir panašiai. Bet Kitas dalykas, reikia numatyti ir tarifus, kiek mes galime siūlyti. Ja, tais atvejais, jeigu biudžetas bus sumažintas, aš nenoriu pasakyti, kad tai bus, bet aš noriu pasakyti, kad kalbam ne tik apie turinio prioritetus, bet kalbam ir apie uh, finansavimo tarifų nustatymą mes galime tada juos sumažinti. Galime, aš kaip pats kaip pramonės atstovas galiu pasakyti tokį dalyką, kad pramoniai reikia būtent to katalizuojančio poveikio. Mažos ir vidutinės įmonės yra iš principo labai inovatyvios ir būtent jų inovatyvumą reikėtų paremti finansiškai. Už tai pasisako EPP. Ačiū. Grazie, kolega Eiler. Passiamo adesso al terzo. Dėkuoju ponui Eileriui. Eisime dabar prie trečiojo diskusijų bloko ir iš karto suteiksiu žodį ponui Lamberts. Pone pirmininkė, aš tik e, tris mintis norėčiau akcentuoti. Visų pirma, savame suprantama, noriu padėkoti šešeliniams pranešėjams. E, diskusijų atmosfera iš tikrųjų yra labai draugiška ir tai atspindi ir mūsų kitų pranešimų aptarimą. E, yra likę trys sunkesni klausimai, kai kalbame apie šį pranešimą, žinoma, greta bendrojo biudžeto problemos, e, e, kurį aptarsime vėliau. Taigi, visų pirma, atrankos e, procesas. Kaip jūs žinote, aš pasiūliau labai liberalią formulę paremtą rinką ir konkurencingą, kuri leistų mm, EIT valdybai tų projektų pranašumų pagrindų juos parinkti. Pasiremiant horizonto 2020 komandų principų. E, mes turime užtikrinti tam, tam tikrą nuspėjamumo laipsnį ir komisija dabar jau truputį bando užbėgti Europos parlamentui ir institutui už akių iš anksto jau e, parengdami kai kuriuos e, kandidatus. Aš šioje srityje norėčiau šiek tiek mažiau liberaliai elgtis, negu kad pradžioj tai dariau, bet e, esmė būtų tokia. E, suteikti tam tikrą bonusą tiems, kurie dėl aktyvaus lobiavimo jau, e, e, kitaip sakant, e, su, su, suteikti pranašumą tiems, kurie dėl lobiavimo jau yra iš anksto atrinkti komisijos, e, būtų neteisinga, todėl aš manau, kad e, E, mes turėtume juos atidžiau panalizuoti ir užtikrinti rimtesnę pusiausvyrą. Norėčiau išlaikyti konkurencijos ir atvirumo dvasę, kitaip sakant, e, kam tada antraip reikėtų nepriklausomos EIT e valdybos. Kita tema, vėl grįžtų prie jos, tai yra to finansinio sverto problema. Aš manau, kad EIT yra vienintelis e, Horizontas 2020 programos elementas, kur teisiškai šitas e, sverto principas įrašytas. E, eina kalba apie 20 procentų ES lėšų, o visa kita turėtų ateiti iš valstybių narių vyriausybių ar regionų valdžios. Taigi, kai kalbame apie svert, sverto efekto panaudojimą čia, man atrodo, žengiame atgal. Jeigu norime pasiekti kuo didesnį sverto efektą, turėtume tai ir išlaikyti pačiame teisės akte. Na ir pagaliau dėl pasiūlymų iš jūsų pusės, kur jūs kalbate apie regioninius inovacijų koncert, konsorcijumus ar mini žinių ir inovacijų bendrijas KIKS Aš manau, kad reikėtų sveikinti tuos pasiūlymus, čia reikėtų dar kai ką padiskutuoti ir dėl kai ko sutarti šitoje srityje. Visų pirma, ar su tuo bus susiję kokie nors pinigai. Gal aš truputį ciniškai pasakysiu, bet jeigu pinigų nebus, tai dėl ko mes užsijime teisėkurą šitoje srityje. Jeigu e, kažkiek pinigų kažkam skiriate, tai tada aš esu pasiruošęs teikti kažkokius pasiūlymus. Jeigu ne, tai ne. Dabar, kaip, tie, kaip tos e, mini žinių ir inovacijų bendrijos koreliuos su jau esančiomis bendrijomis? Ar jos bus pavaldžios vien tik tai EIT? Reikia pripažinti, kad EIT kaip struktūra pati inovacijų negeneruoja, jos tik tai organizuoja tą darbą. Taigi optimizuojant šį instrumentą reikėtų, kad tos mini bendrijos būtų susijusios su dabar jau egzistuojančiomis žinių ir inovacijų bendrijomis. Na ir paskutinis dalykas. E, kaip turime atrinkti tas ŽIB. Ar turime reikalauti, kad jos pademonstruotų tam tikrą inovacijų potencialą? Aš sakyčiau, kad turime taip daryti. Jeigu nėra inovacijų potencialo, tai to instrumento vertės aš neižvelgiu. Tad tiek, ačiū. Grazie. La parola kolega Matijas, prego. Obrigada, Sra. Presidente. Eu vou tentar agora falar um bocadinho mais lento do que tenho. Matias. Norėčiau kalbėti šiek tiek lėčiau, kad vertėjams nekiltų problemų. Taigi, taigi kalbėsiu daug lėčiau negu įprasta, kadangi noriu atkreipti dėmesį į kai kuriuos esminius dalykus, kurie buvo aptariami anksčiau, kai buvo kalbama apie kompromisus. Norėčiau taip pat pasakyti, kad pritariu šešėlinių pranešėjų kai kuriems pasiūlymams. Pirma, norėčiau pasakyti štai ką. Kolega Lamberts kalbėjo apie tų žinių ir inovacijų bendryjų bendrovių finansavimą. Svarbu, kad nebūtų kokiu nors skirtumu finansuojant atskiras tokias grupės. Reikėtų vengti tokių skirtingo finansavimo e, apraiškų ir apie tai yra kalbama kompromisiniuose pasiūlymuose. Pasiūlymuose yra labai aiškiai suformuluotos tos bendrijos, kurios egzistuos iki 20 metų. Labai svarbu gyventojams parodyti, kad lobistai iš esmės jau pasiūlė tam tikras grupės prieš prasidėjus jau pačiam žaidimui. Kita vertus, e, e, reikėtų stengtis, kad nebūtų pažeista informacijų technologijų sistemos autonomija. Be to, 2012 metais mes negalime pasakyti, kokie bus svarbiausi inovacijų ir mokslinio tyrimų e, siekiniai 2018 metais. Be to, reikėtų išsaugoti ir tos vadinamus kiks, bet atsižvelgiant į socialinius ir ekonominius prioritetus informacinių technologijų srityje. Taigi reikėtų ieškoti kompromisų, bet išsaugoti ir tą vadinamąjį žib sąrašą. Be to, taryba taip pat ko gero išsakys savo nuomonę dėl prioritetų šioje srityje kalbant konkrečiai apie reglamentą, reikėtų tinkamai e, apskaičiuoti tą e, laikotarpį, per kurį būtų galima pateikti naujas e, kandidatūras į sąrašą ir kita vertus reikėtų numatyti ir tiems naujiems centrams tinkamą finansavimą. Be to reikėtų uh, tiksliai apibūdinti, kokiomis, kokiamis parametrais bus kriterijais atrenkami nauji kiks. Reikia labai atsakingai žiūrėti į šitos atrankos procesus, nes ES neturėtų būti tik laikyti, galvoti, kad yra atsakinga už tuos centrus jų gyvavimą, bet ir pasiūlyti, pateikti konkrečius pasiūlymus, konkrečius pasiūlymus, kurie būtų suderinti tarpusavyje, kad būtų atsižvelgta į pradinius tikslus ir kad būtų tinkamai vykdoma tų žib atranka pirmajame, pirminėme etape. Taip pat Taip pat reikėtų pagalvoti, kas galėtų būti IRT. E, e, projektų atrankos būsinė. Galbūt tai galėtų būti ir Strasbūras, bet mes neturėtume užmerkti akių prieš šią problemą, mes turime ją spręsti anksčiau ar vėliau turėsime informuoti piliečius apie tai, ką mes darome ir kaip mes sprendžiame problemas. Todėl noriu pateikti konkretų pasiūlymą. Nors aš labai palankiai vertinu Strasbūro kaip būsinės vietą, tačiau norėčiau, kad būtų atliktas tyrimas, kad komisija kartu su IRT taryba turėtų pateikti tyrimą dėl to, kokia bus tos institucijos logistika ir koks bus finansavimas ir po to galbūt pateiktų siūlymą parlamentui dėl to, ar jisai pritartų ir tai būsiniai Strasbūrė. Labai svarbu mums pagalvoti apie tą alternatyvų Strasbūro patalpų panaudojimą. Tre minutį, prieigum. Ponas Tukalas. Dėkuoju, ponė pirmininkė. ir aš norėčiau pasidžiaugti ta bendradarbiavimo dvasia, kuri tvyravo tarp kolegų, sprendžiant ETI problemas, siekiant kompromiso. Taip pat džiaugiuosi ir kitų e, komitetų nuomonių kryptimi. Ji eina tinkama kryptimi ir e, reiktų e, grįžti prie to, ką e, ponė Matijas ir ponas Lamberts jau paminėjo, o konkrečiai kaip bus parenkami ar atrenkamos tos naujos žinių ir inovacijų bendrijos. Uh, kaip galime tai padaryti efektyviau, kaip galime užtikrinti, kad universitetai, mokslo tyrimų centrai ir pramonė įsitrauktų į šį procesą ir užtikrintų investicijas. Toliau pono Lamberts keliamas klausimas. Regioninės inovacijų schemos. Ponas Lamberts paminėjo kad e, tam lėšų yra 5 procentai nuo ETI biudžeto. Akivaizdu, kad e, tie pinigai yra susiję tiek su žib, tiek su tomis regioninėmis inovacijų bendrijomis. Bet e, turime užtikrinti, kad e, visa tai būtų susijęta ir su mokslinė kompetencija. Jeigu e, yra regioninių mokslinių bendryjų, kurios artėja prie tam tikrų kompetencijos reikalavimų, tai tada jos galėtų tilpti po žib skėčiu e, ir užtikrinti, kad tų kompetencijų klasterių susijungimas bus užtikrintas. Ir tai iš tikrųjų būtų geras elementas tuose laipsniuose kompetencijos link ir iš tikrųjų būtų geras šio principos klaidos būdas visoje Europoje. Dabar žodis poniai Hall. Dėkoju. E, dėkoju ponui Lamberts ir poniai Matėjas už puikų bendradarbiavimą su ponu Johansenu, e, Alde šešėlinių pranešėjų. Grįžtant e, prie mm, tos aktualios žyba trankos problemos, E, yra keletas pastabų, kurias norėtume pasakyti Aldė vardu. Ne, nors ir esame liberalai, galvojame, kad reikia turėti tam tikro, reikia, reikia užtikrinti tam tikrą užtikrintumą ir nuspėjamumą e, pramoniai, kad e, ji būtų suinteresuota investicijomis ir finansavimu. Tuo pat metu reikia užtikrinti ir pakankamą lankstumą praktiškai čia ir sustočiau. E, visiškai aišku, kad plačiai e, remiama e, mintis, kad reikia į žib investuoti, tik tai svarbu surasti tinkamus metodus, kaip tai užtikrinti. Nes problema, be jokios abejonės, čia yra tiesiog viso šito reikalo detalėse. Uh, thank you very much. Uh, I'd like to, to thank all the colleagues. Dėkoju. Norėčiau padėkoti uh, kolegoms. Uh, nesu šešėlinė pranešė, bet kadangi e, dirbau e, prie šio klausimo, tai e, norėčiau taip pat savo pastabų pateikti. E, dėl to sverto efekto ir regionų fondų panaudojimo. E, tas biudžetas, kuris skiriamas mokslo tyrimams ir inovacijoms, yra ne vien tik tai horizonto 2020 biudžetas, bet taip pat ir struktūrinių fondų pinigai. Ir kažkuria prasme jie vienas kitą papildo. Reikia E, kurti pajėgumus e, ir galvoti apie tai, kaip struktūriniai fondai galėtų paremti tai, ką mes darome Horizontas 2020 programoje. Tad mums reikia novatoriškai susijęti tuos dalykus. Ir aš manau, kad e, žyb yra būtent tos institucijos, kurios turi užtikrinti kokybę, ir turėtų būti įtrauktas į tą procesą. Mes turime užtikrinti tam tikrą svertinį efektą, kai kalbame apie europinį finansavimą. Mes žinome, kad iš struktūrinių fondų e, yra ir kitas finansavimas į kurį reikėtų atidžiau pažvelgti dėl atrankos. E, pritariu Fionai Hall. Turime ieškoti pusiausvėros e, tarp e, nuspėjamumo, kadangi norime pritraukti pramonę ir lankstumo. Ir paskutinis dalykas - projektų trukmė. Aš manau, kad ETI turėtų turėti ilgesnius e, projektų terminus negu kad e, pagrindų programa. Tiek būtų mano pastabų. Um, ich möchte noch mal einen Augenblick etwas. Um ähm, Kollege Ehleris. Taip, aš Norėčiau dar šiek tiek pilti alyvos į ugnį. Palyginkime šį vertinimo procesą su kitų programų vertinimo procesais. Ir jeigu tą padarysime, tai pamatysime, kad e, žinome mažai. Vertinimas vyko tuo metu, kai žib dar net nebuvo įsteigti. Ir nuo to laiko biudžeto iš tikrųjų padidėjo maždaug dešimt kartų. Atsižvelgti reikėtų ir kofinansavimo struktūras. Ir jeigu tai padarytume, tai reikštų, kad pramoniai reikėtų būti na, pasirengus investuoti į tam tikras programas. Bet aš čia esu nusiteikęs skeptiškai. Nėra jokios nuorodos realybėje į tai, kad tai veiks. Mes esame labai ankstyvoje projekto fazėje, stadijoje. Galbūt tą patį būtų galima pasiekti kitaip techninių universitetų pagalba valstybėse narėse, kurios jau turi panašias struktūras ir finansuoja jas. Šis klausimas tebėra neatsakytas. Todėl aš norėčiau išreikšti šiokias tokias abejonės dėl to, kad padidinti finansavimą dešimt kartų tokioje ankstyvoje projekto fazėje, neįvertinus projekto iš esmės, būtų labai, netgi stebėtinai ambicinga. Ir tai nesiremtų vertinimo principais, kuriais mes remiamės paprastai, didindami biudžetą tokiu mastu. Manau, kad į tai reikėtų labai atidžiai pasižiūrėti ir galbūt reikėtų atsižvelgti į tai, kaip mes vertindavom programas, kurių biudžetas būdavo didinas, didinamas dešimt kartų anksčiau. Dėkojame ponui Eiler, sako pirmininkas, toliau ponas Oly. Labai trumpai. pakalbėsiu apie EIT ir kolegos Lambert pranešimą. Koks čia vaidmuo tenka fondui? Aš iš vis siūlau išbraukti šį dalyką, kadangi nežinau, ką fondas toliau turės veikti. Buvau laikotarpio vidurio peržiūros pranešėjas ir galiu pasakyti, kad struktūrų yra be galo daug ir reikia apie tai atvirai pakalbėti. Mes ir politiškai turėtume susitarti dėl to, kiek mes apskritai galime įtakoti tas visas priežiūros tarybas, direktoratus, administravimo įstaigas ir panašiai. Kiek galime turėti joms įtakos. Tai yra tokios tarsi ES satelitinės organizacijos. Dažnai biudžeto kontrolės komitetas nepatvirtina jų biudžetų. Uh, ir nepatvirtina jų atskai, metinių atskaitomybių, bet neturim jokių priemonių daryti poveikio. Taigi reikia kelti klausimą, jeigu jau finansuojame tas institucijas, tai turime turėti įt, galimybę daryti įtaką direktorių rinkimui, skirimui ir panašiems dalykams. Jie turi atitikti europinius interesus. Na, o dėl būstinė Strasbūrė. Tai nėra esminis dalykas. Čia ne Prancūzijos vyriausybė turi nuspręsti tokius dalykus, tačiau su šia diskusija tai neturi nieko bendro. Toliau kalbės komisija, sako pirmininkas. Euh, euh, Dėkoju. Aš norėčiau padėkoti pranešėjui, šešėliniam pranešėjui ir visiems pasisakiusiems už konstruktyves pastabas. Mm, komisija parengė pasiūlymus kartu su Horizontu 2020 pasiūlymais, tačiau nuo to laiko jau praėjo nemažai laiko ir mes tikrai pasiekėm nemažai kompromisų. Mm, pavyko aiškiai iškelti nuostatas ir gavome daugiau žinių, galime dabar susitelkti į specifinius klausimus. Uh, norėčiau pakalbėti apie kai kurios dalykus. Koncepcija. Ponas Eileris sako, kad EIT ir ŽIB yra naujos institucijos ir mes kol kas neturime pakankamai žinių jas įvertinti. Todėl komisija siūlo dviejų etapų požiūrį. Pirmasis tai būtų biudžetas iki 2018 metų, tada laikotarpio vidurio peržiūra ir jeigu ji būtų teigiama, tada galėtų būti finansuo, skiriama antra numatyto biudžeto dalis. Kitas dalykas, norėčiau atsižvelgti į pono Lambert ir ponios Meties pastabas. Žinoma, juos norėčiau pasveikinti mm, ir padėkoti jiems už labai išsamius pranešimus. Kas dėl žip raidos? Kas yra ta bendryje, žinių ir inovacijų bendryje? Tai yra kažkas kito negu lygi šiol mums žinomos organizacijos. Tai yra ne tas pats, ką mes darome per Horizontas 2020 ar kitas lygi šiol veikusias programas. Tai yra uh, tokios struktūros, kurios turi labai įvairius komponentus ir joms reikia pakankamo finansavimo. Žinoma, reikia ir nuspėjamumo, reikia inovacinės perspektyvos ir daugybės kitų sudedamųjų. Negalima kaip laistytuvu dalinti lėšas, sukurti daugybę smulkių žibų, kaip tik reikia e, lėšas telkti. Ir dabartinio reglamento, vadovaujantis dabartiniu reglamentu, temas apskritai nustato vos neįstatymų leidėjas. Todėl mes ir siūlome pakeisti reglamentą ir atsižvelgiant logiškai į susidariusią situaciją. Tačiau diskutuoti galime ir toliau, tik tai turime nusistatyti aiškius kriterijus. Reikėtų surenkti ir atitinkamus klausimus. Tikrai negalime pasakyti, kad komisija jau yra nustačiusi, kas ateityje galės tapti žib, ar, o kas ne. Mes pateikėme kažkokias temas, tačiau jos susijusios su 2020 strategija. Ir jas, žinoma, galime keisti, bet tikrai negalime sakyti, kad komisija iš anksto nustatė temas. Tai netiesa. Netiesa, kad komisija jau yra išrinkusi visus žip, kurie gaus finansavimą ir panašiai. Ne, svarbu yra tik tai, kad temos viena su kita dėrėtų. Dar vienas dalykas, ponas Lambert jau minėjo, kad EIT ir tas principas 25-75 nėra toks paprastas dalykas. Mes negalime iš anksto nustatyti, iš kur turėtų būti, gauti kitos, turėtų būti gaunamos kitos lėšos, ar tai turėtų būti struktūriniai fondai, ar dar kažkas. Uh, Jeigu finansavimas bus nepakankamas, tai visas modelis, modelis apskritai neveiks. Bet galbūt tą 25-75 principą reikėtų palikti tokį, koks jis yra, toliau nespecifikuojant ir nelik nedetalizuojant. Mes taip pat siūlome 77 procentus biudžeto rezervuoti tam tikroms veiklos rušims, Tačiau, žinoma, nėra prasmės dabar svarstyti kokį nors dokumentą, jeigu nėra jokių šansų, kad, jis, kad ta nauja mūsų sukurta forma ar sistema kada nors gaus finansavimą. Taip, mes tikrai e, sukursime prasmingas institucijas tik tai tuomet, jeigu jos galės būti integruotos į visą bendrą struktūrą, nes kitaip tik išdalinsime savo pastangas ir negausime jokios naudos. Toliau kalbės panas Lambert, sako pirmininkas. Uh, Dėkoju. Pamadysiu atsakyti į keletą klausimų. Visų pirma, komisijai. Pirmiausia, Žib Food jau internete pasigyrė, kad kažkaip yra atrinkta komisijos. E, aš manau, kad neatsitiktinai taip e, įvyko, tai čia aš nieko nesusapnavau. Dėl žib trukmės. Suprantu, kas sakyta. E, Tačiau žib tikslas e, yra sugebėti galų gale pačiam pakilti nuo žemės. Tad kažkuria prasme jis turėtų veikti be jokių terminų, bet mes reguliariai turėtume žiūrėti, kokia pažanga yra daroma. Jeigu nebus stebėsenos, e, tai vargu ar galima bus kalbėti apie discipliną. Reikia galvoti apie tam tikras finansinės e, pasiekmes. Reikia tam tikros stebėsenos ir sprendimo, kiek kas gali tęstis. Dėl e, vertinimo, e, Kristianai, aš sutinku su tavim, e, kad švaistyti pinigus tam, kas nėra tinkamai įvertinta, yra pinigų, yra, yra negeras dalykas. Tačiau turime pripažinti, kad ETI e e, tai nėra tas pats, kas e, JTI. Mes iš tikrųjų neturime stengtis būti šventesni už popiežių. Ir čia turime būti nuoseklus ir, ir e, žiūrėti subalansuotai. Daug suinteresuotų jų e, dalyvių mano, kad procesas eina tinkama kryptimi. E, aš e, siūlau e, viską tinkamai kontroliuoti, nesakau, kad e, reikia kažkam duoti pinigus ir paskui sustikti po septyniarių metų. Ir tai, kas taikytina ETI, mes turėtume išplėsti visai programai. E, aš neprašau, kad mes taip pat kaip su Europos centriniu banku. Na ir e, atsakydamas Žanpoliui e, ir Žanpierui ir atsiprašau, kad visą laiką jūs tarpusavyje maišau, e, turiu pasakyti, kad e, mes e, stebėseną turime užtikrinti reguliariai pasikviesdami agentūrų direktorius čia pas mus atsiskaityti. Tad tiek iš mano pusės ateityje dar turėsiu ką daugiau pasakyti. Pane Maties, dėkoju pirmininkė, dėkoju kolegams už pastabas, aš e, gal pabandysiu atsakyti tik į keletą klausimų, kuriuos iškėlė kolegos. Visų pirma, noriu labai aiškiai pasakyti, niekad nesu sakiusi, kad komisija atmetė kažkokius dalyvius, kurie norėjo dalyvauti žybą to niekada nesakiau. Aš tik tai sakiau, kad e, yra galimi dalyviai, kurie sakė, kad e, jie potencialiai norėtų dalyvauti bendryjose, bet e, ten nepateko. Tai, bet mums reikia subalansuoto modelio. Iš vienos pusės turi būti tam tikras E, tikrumo, nuspėjimumo e, lygis, bet turi būti atviros galimybės ir alternatyvos visiems dalyviams ir visa tai, žinoma, turi būti susijęta su horizontas 2020 reikalavimais. Bet kaip e, keli kolegos sakė, visi tie dalykai jau yra apspręsti ir viskas yra uždaryta. Vis tiek matau čia galimybę mums surasti kompromisą šiuo klausimu. Dabar apie egzistuojantį modelį, tai e, jis neilgai egzistuoja, bet yra geras. E, e, jis turi tam tikrą multiplikatoriaus potencialą. Tad vargu ar e, techniniai institutai ar technikos kolegijos gali tą modelį pakeisti. Mums reikia mobilizuoti ir viešuosius, ir privačius išteklius ir ieškoti, kaip sukurti pridėtinę vertę. Prisidedant prie e, darbo vietų kūrimo ir investicijų kitose sektoriuose. Tad akivaizdu, kad ETI turi išlikti ir turime užtikrinti, kad institutas turės tinkamas sąlygas, kad galėtų tinkamai veikti. Ir vadinasi, reikia mums e, užtikrinti ir tinkamą padorų finansavimą. Pone Odį, aš manau, kad galime pasiekti sutarimo. Šiuo konkrečiu klausimu nebus tai lengva padaryti, bet kai kalbame apie būstinę, Strasbūrą ir Europos parlamento patalpas kaip ETI e būsnė, tai to parlamente nuspręsti tikrai negalime, negalime nuspręsti, kur ETI ar kokia kita institucija įsikurs. Tai ne vien tik tai e, Prancūzijos ir e, Strasbūro klausimas. Visi esame Europos e, piliečiai ir e, svarstame čia europinius reikalus. Pirmininkas atsiprašo, galvojau, kad jums skirta tik dvi minutės, o iš tikrųjų turėjote tris. Ketvirtasis mūsų teminis blokas moksliniai tyrimai ir mokymų programos Europos atomų bendrijai. Aš kalbėsiu neilgai ir ko gero tuo nudžiuginsiu jūs. Iš esmės mes susitarėme dėl svarbiausių dalykų, apie kuriuos kalbėjo praėjusi kartą komitete. Sakiau, kad buvo pateikta pakankamai daug pakeitimų siūlymų, kurie pagerino mano pranešimą. Norėčiau padėkoti už tuos pasiūlymus, bet to norėčiau pasakyti, kad atskiros frakcijos komitete susitarusios galės pasiūsti labai aišku signalą, parlamento signalą komisijai. Norėčiau paminėti du kompromisus pasiūlymus dėl finansavimo. In order to secure the most acceptable and transparent. Ir taip pat reikia užtikrinti veiksmingą finansavimą ateityje. Labai svarbu, kad frakcijos susitarė dėl mūsų tikslų. Aš gavau informacijos, kad jūs, Vitorijo, jūs pateikėte kai kurių pasiūlymų dėl uh, MMF, kaip ten bebūtų, ir toliau turime daryti spaudimą ir kad e, būtų įveiktas tas siūlymas dėl MMF finansavimo e, ribų. Be to, įtra koordinavimo posėdis yra numatytas ir jame bus kalbama apie tuos bankų atsparumo testus Tačiau labai svarbu kalbėti ne apie tų bankų atsparumą, tačiau reikėtų kalbėti ir apie saugumą e, e, atominėje pramonėje. Kas... Atominių elektrinių e, saugumą. Labai aiškiai reikia pasakyti, kad daugelįje pasiūlymų būtent ta mintis ir atsispindi. Labai svarbu, kad įmonės, kad atominės energija, įmonės būtų uždaromos, jeigu jos neįgyvenima tam tikrų saugimo reikalavimų. Labai svarbu, kad ES mokslininkai ne tik tai manytų, kad yra geriausi pasaulyje, bet iš tikrųjų ir būtų tokie ir apie mus taip galvotų. Taigi aš pakankamai atsipalaidavęs ir aš tikiuosi, kad mes sėkmingai pratesime savo darbą. Ir žinoma, jūs turite žinoti, kad visada sulauksite mano pritarimo. La señora Rivasi, como ponente, por tres minutos. Pone Rivasi. Dėkoju. Žinia, kad žalieji nepritarė Euratom susitarimui apskritai. Euratomas skatina atominę energetiką, o mes į ją žiūrime skeptiškai. Todėl mes bet kurią jo formą bet neigiame ir nenorime su tuo sutikti, bet to čia nėra bendro sprendimo procedūra numatyta. Uh, kas mums taip pat yra nepriimtina. Mes norime daugiau skaidrumo, o atominės energetikos srityje tikrai reikia tikėtis, kad diskusijos nevyksta už uždarų durų. Komisaras Oettingeris dar nėra nieko pasakęs apie tos atsparumo testus, kurie buvo atlikti, o piliečiai kaip tik norėtų šioje srityje daugiau skaidrumo. Koks yra tų atsparumo testų vertinimas? <clears throat> Žinoma, pranešimas dabar buvo padarytas, tačiau atominėje energetikoje tai toli gražu nėra savaime suprantama. Dabar norime skirti milijardus eurų būtent šiai sričiai. Mes norime koncentruoti tyrimus į atominės energetikos atsisakymą, uždarį energijos gamybos vietų, tai yra elektrinių uždarimą, į geresnę apsaugą nuo spinduliuotės ir panašias sritis ypač susijusias su saugumo stiprinimu atominės energetikos rytyje. Jeigu atsitiktų tokia nelaimė kaip Fukushimoje, tai gali paaiškėti, kad ir mes neturime pakankamai kompetitingų specialistų kovoti su tokiomis e, katastrofomis. Mes nežinome, kas atsitiktų, jeigu įvyktų tokia katastrofa. Pasižiūrėkite, kaip vyksta atominio elektrinio uždarimas Europoje, beveik nie viena elektrinė, galima pasakyti, dar nebuvo išardyta tinkamai. Prancūzijoje veikia 54 reaktoriai ir tik pora iš jų dar yra pradėta demontuoti. Kitur buvo ketinama, bet nieko nebuvo padaryta. O tai būtų gana nebloga e, užimtumo politikos priemonė Europoje. atominių elektrinių uždarimas yra atominės energetikos ateitis Europoje. Aš manau, kad eksploatuotojai turėtų skirti pinigų tokiems dalykams, taip pat ir mokymams šioje srityje. Būtent eksploatuotojai turi atidėti lėšų, dalį uždirbtų lėšų, kur, iš kurių būtų finansuojamas ir atliekų tvarkymas, ir mokymai, ir panašus dalykai. Ta tikrai reikėtų numatyti finansavimo planuose. Taip pat reikėtų ir gerinti radioaktyvumo matavimo tyrimų kokybę. Prisiminkime 2011 metus, kai vienoje kalnakasybos įmonėje buvo nustatyta radioaktyvių medžiagų ir nebuvo įmanoma nustatyti, iš kokios šalies jie yra kilę tos atliekos yra kilę, kadangi šalis tiesiog neturi pakankamai kokybiškos įrangos. Taigi mes manome, kad šis rytis turi būti finansuojama kitaip, ne per bendrijos programas. Ir aš manau, kad tikrai tai neturėtų būti mūsų prioritetai. Ačiū, toliau kalbės ponas Prodi. Dėkoju, pirmininkė. norėčiau prisiminti tokius pusryčius, kurie vyko prieš dvi savaitės. Mes diskutavome su tyrimu, e, su atominės energetikos ir atominio elektrinių uždarimo komisijos pirmininku. Elektrinę demontuoti užtrunka labai ilgus metus. Tai yra dešimtis metų, tai yra veikla, į kurią reikia žiūrėti labai rimtai. Be kita ko ir todėl, kad mes negalime užkrauti šio darbo ateities kartoms. Mes turime atsakingai žiūrėti į šitą uždavinį. Dabar privaloma pasirūpinti atliekų tvarkymu, ištirti galimybės, saugoti tas atliekas ir ištirti galimybės, kaip galima būtų hermetizuoti tas atliekas taip, kad būtų kuo mažesnis poveikis aplinkai. Komisija siūlo čia skatinti tyrimus tam, kad būtų galima nustatyti vietas Europoje, kur galima būtų saugoti tas atlikas, bei technologijas, kurių pagalba tai būtų daroma ir technologijas, kurios padėtų sumažinti aplinkai daromą žalą ateities laikotarpiais. Ačiū. Toliau ponas Ėlėris. Aš norėčiau visų pirma pasidžiaugti pono Skinerio pasiūlymu. Manau, kad jame yra visi svarbiausi aspektai susiję su Euratomu. O man, kaip EPP frakcijos atstovui, svarbus yra toks dalykas. Mm, atominė energetika, atominė <coughs> pramonė mums atrodo yra pakankamai svarbi. Mano rinkimų apygardoje jau šešio, per šį pastarosius 16 mėnesių 50 procentų išaugo energijos kainos ir mes niekaip neapseisim be atominės energetikos tam, kad subalansuotume elektros energijos kainą, kuri iškilo dėl to, kad tai naudojame labai daug atsinaujinančių išteklių. Ir aš manau, kad ši programa būtent galėtų padėti uh, skatinant šią pereinamojo laikotarpio technologiją. Tai yra pereinamojo laikotarpio technologija ir mes žinome, suprantame iš dalies ir žaliuosius, jie reikalauja uždaryti atominės elektrinės, tačiau dar nėra aišku, ką daryti su atominių atliekų saugojimu. Būtent žaliai patys blokuoja tokių atliekų saugojimo vietų steigimą šalyse, tai yra prieštaravimas, toks vidinis prieštaravimas jų politikoje. Dar vienas dalykas. ITA. ITER. ITER yra toks dalykas, kurį mes iš dalies sveikiname. Mes juk sakėme, kad mes sveikiname tą tarptautinį susitarimą, ITER susitarimą. Europos Sąjunga susitarė su konsorciumu kuria ir toje sutartyje yra pasakyta, kad jeigu kažkas netliks savo pareigų numatytų sutartyje, tai bus numatytos finansinės kompensacijos. Politiškai tai nėra visiškai aiški vieta. Mes nefinansuosime to iš horizontas 2020 lėšų, bet jeigu mes atsisakysime įter susitarimo, tai vis tiek mums reikės ieškoti lėšų finansuoti tam tiems neįvykdytiems įsipareigojimams, kurie yra numatyti. Ačiū. Toliau ponas Oli. Merci, Monsieur le Président. D'abord sur ITER. Ačiū, uh, pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjui už tai, kad jisai parodė valią, norą ieškoti kompromisų. ITER finansavimas vyksta per Euratomą, vienu dalinis finansavimas yra numatytas. Kai kalbame apie bendrą biudžetą ir jeigu mes uh, ištisus metus kalbėjome apie bendrijos finansavimo metodą ir jo atsisakysime, tai tuomet negalėsime finansuoti to globalaus projekto, kadangi tai nėra Europos projektas, o yra pasaulinis pro projektas. 3 milijardai eurų, kuriuos ES įneša kasmet, tai yra e, svarbus indėlis Taigi tai, ką siūlo komisija, yra negirdėta, neregėta. Aš manau, kad komisija apsispręs. Be to, aš tikiuosi, kad bus įsteigta bendra tyrimų tarnyba, kuri atliks svarbu vaidmenį. Tačiau aš norėčiau paklausti, kaip bus suderinti tie laikotarpiai. Pagal Euratomą yra finansavimas numatomas keturiems metams, pagal programą 2027 metams. Taigi reikėtų numatyti arba finansavimo pratesimą dviem metams. Nežinau, kaip tai atrodys jūsų pasiūlyme. Kaip ten bebūtų, reikėtų užtikrinti adekvatų finansavimo laikotarpį. Be to reikėtų priimti tuos pasiūlymus, dėl kurių dauguma susitarė. Mes visi sutinkame su tuo, kad reikėtų atsižvelgti į parlamento nuomonę ir žinoma reikėtų numatyti parlamentinę kontrolę, ypač e, ten, kur kalbama apie atominius, atominės energetikos dalykus. Be to, reikėtų taip pat vadovautis Euratomų sutarties nuostatomis. Kita vertus, reikėtų pritarti tiems pasiūlymams, kuriuos pateikė parlamentarų dauguma. Dėkuoju, dabar žodis komisijai. Ačiū, pane pirmininkė, dėkuoju visiems parlamento nariams už pasisakymus, ypatingai ponui Skinneriui, kuris parengė labai gerai subalansuotą pranešimą. E, penkios esminės mintys pakeitimais bandama arba išplėsti arba susiaurinti Eurotam, Eurotom programos taikymo sritį. E, mes nemanome, kad reikėtų susitelti ties viena ar kitokia e, brandolinė technologija ir todėl e, norėtume, kad e, būtų e, susitelkta ties e, Euratomo programos dabartinių statusų kvo. Iš tikrųjų, kalbant apie tuos atsparumo tekstus, ponas Kingerio mintis apie personalo kvalifikaciją ir mokymus yra labai svarbi. Savame sprantama, kad e, reikia truputį skirti e, mokslo tyrimų ir e, technologijų plėtros veiklą ir pramoninę veiklą. Savai suprantama, kaip kai kas minėjo, būtina užtikrinti tinkamą skaidrumo lygį. Tai iš dalies yra institucinis klausimas, Komisija visiškai priklauso nuo bendrijos teis, teis, teisinio pagrindo. Tad galime jūs patikinti, kad puikiai supratome jūsų e, pastabos mintį dėl taikymos ryties biudžeto siaurinimą. Tai e, iš tikrųjų mes norime, kad e, būtų laikomasi pagrindinių e, horizontas 2020 e, krypčių, pagrindinių e, ramščių, norėtume, kad aptariamoji programa atspindėtų tai, kas yra įrašyta horizontas 2020 programoje. E, kalbant apie tam tikrus horizontalius aspektus, tarptautinį bendradarbiavimą, lyčių lygybės klausimus ir taip toliau, e, turėtume bandyti išlikti kuo nuoseklesnė. Toliau, ITER. E, komisijos pozicija gerai žinoma, mes manome, kad ji turėtų išlikti už daugiametės finansinės programos ribų, turėtų būti toliau finansuojama valstybių narių Dėl septynių ar penkių metų, e, tai e, dėl e, to, kas yra įrašyta sutartyje, mes norėtume matyti 5 plus 2 formatą. Bet aš manytume, kad praėjus penkiems metams iš tikrųjų turėtume jau pakankamai gerą pagrindą spręsti dėl likusių dviejų metų. Ponas Iller. Aš tik tai norėčiau sureaguoti į teisinį klausimą. Jeigu nebus finansavimo ITER programai dėl tarptautinių sutarčių, tai ar tada jis sugrįš į, e, į finansavimą iš Europos biudžeto? Aš e, suprantu jūsų klausimą, bet neturiu kol kas į jį atsakymo. Ponas Ilerį, jūsų klausimas iš tikrųjų buvo labai geras sako pirmininkas. Ponas Kinerė, norėtumėte apibendrinti? Krikete yra e, googliai terminas e, aprašantis kamoliuko skryjimą zigzagais. Taigi, kai kalbame apie e, Horizontas 2020 ir šios programos buvimą joje ar ne, tai komisija visai teisingai sako, kad tai esminis klausimus e, ir galbūt mes ne visai vienodai su komisija suprantame nuoseklumą biudžeto reikaluose. Dabar grįžtant prie keletos minčių, ponė Ravėsi e, kalbėjo apie Euratom sutartį, bet e, apie uždarimo veiklą ir uh, personalo išlaikymą ir darbo vietų išlaikymą, tai e, galėtume jūsų mintims pritarti. E, dabar valstybė finansavimas. Aš manau, kad valstybės nuo, nuo pat pradžios e, yra įsitraukusios į mokslo finansavimą. Aš žinau, kad jūs galvojate, kad brandulinę pramonę reikėtų iš karto uždaryti bet su tuo sutikti negaliu, kaip ponas Eileris e, čia minėjo, e, brandolinės pramonės nebuvimas būtų katastrofiškas. E, Vitorijo, dėkingas esu už jūsų pasisakymą, už jūsų mintis apie mokslo tyrimus ir finansavimo poreikius siekiant uždaryti atominės elektrinės. Aš manau, kad mes čia mm, žengėme į priekį, žiūrėdami į sintezę, žengėme teisingų kelių. Kristijanai, e, iš tikrųjų, kai rinkėjai sako apie tai, kad energetika pabrango 50 procentų, yra prasmės mums pradėti kalbėti apie tinkamą energetikos šaltinių krepšelį. Ir e, galbūt reikėtų prisiminti ir dar vieną e, argumentą, tai yra energetinio skurdo problema. E, kai e, nemažai mūsų piliečių yra kylančių naftos ir kitos e, energijos kainos įkaitais tapę. Na ir e, ponė Odi, iš tikrųjų sutinku su jumis, kad trūksa nuoseklumo, kai kalbame apie biudžetą, bet žiūrint į tai, kas sakoma kituose komitetuose, ponė Hercog, mūsų kolegė, e, yra pasižadėjusi mums dirbti, nenuleisdama rankų, kad užtikrintų e, finansavimą šioms programoms. Čia savaime suprantama, e, suprantama dar daug ką nuveikti. Na ir žinoma, pono Eilerio klausimas komisijai buvo tikras googlis, kriketo terminais kalbant. Uh, Pirmininkas, e, pereikime prie e, paskutinės šiandien aptartinos temos. Eina kalba apie finansinės atskaitomybės klausimus. Dėkoju, pirmininkė. Ko siekiau savo pasiūlymais? Norėjau, kad auditoriai būtų labiau nepriklausomi. Norėjau sustiprinti investuotojų bei savininkų poziciją bei pagerinti auditorių nepriklausomumą. Jeigu žiūrėsime į komisijos pasiūlymą, tai komisijos pasiūlymas paremtas krizės samprata. Mes, žinome, norime sunaikinti tą oligopolį, kuris egzistuoja audito rinkoje. Yra keturios didžiosios įmonės, kurios viską atlieka, todėl manome, kad reikėtų tos privalomos rotacijos, kurias siūlome komisijai. Su daug ko diskutavau ir po šešių metų, man atrodo, kad privaloma rotacija nebus ta priemonė, kurią, pasiek, kurią pasieksime mūsų numatyto tikslo reikia kokių 3-4 metų, kad būtų atliktas esminis kokios tarptautinės įmonės auditas, kad auditas galėtų padaryti tikrai geras išvadas. Taigi po 6 metų, jeigu numatytume privalomą rotaciją, tai daugybė žinių, sukauptų žinių būtų prarastos ir greičiausiai nepasiektume to tikslo, kurio siekėme. Kitas dalykas, privaloma rotacija turėtų pasiekti to, kad padaugėtų audito, didžiųjų audito įmonių. Nemanau, kad dėl to, dėl šios priežasties didžiosios įmonės sužlugs greičiausiai jos kaip tik, na, nepa, tai nepadės joms egzistuoti, bet jos tada apsunkins egzistenciją ir vidutinėms įmonėms, kurių yra <clears throat> gana daug. Taigi ši priemonė būtų netinkama. Kitas dalykas - nepriklausomumas privalomas konkursas po septynių metų. Kitaip sakant, po septynių metų įmonė turi skelbti konkursą tokioms paslaugoms. Ir jeigu paskelbus tokį konkursą, paaiškės, kad konkurso sąlygas atitinka Vilgišiolinė audito bendrovė, tai reikės tą apsisprendimą pagrysti visuotinėme susirinkime ar kažkokiam kitam susirinkime ir tuomet bus galima naudotis ir toliau tos pačios įmonės paslaugomis. Tačiau vis dėlto praėjus 14 metų reikėtų pakeisti auditorių. Todėl aš ir siūlau mandatą leisti pratesti po septyniarių metų, tačiau tik vieną kartą, kad privaloma tvarka po 14 metų įvyktų pokytis. Ir galbūt dar reikėtų numatyti tris metus įsivažiavimui. Taigi ir auditoriui reikia tam, tikros, ne, tam tikro nepriklausomumo. Mes pateiksime atitinkamus pasi, pasiūlymus komisijai ir numatysime ten tą trijų metų laikotarpį. Kitas dalykas - investuotojų bei savininkų apsauga. Man tai buvo labai svarbus klausimas ir man atrodo, jeigu mes norime tokios apsaugos, tai reikia gerinti jų atstovavimą stebėtojų taryboje ir audito komitet, komitetuose. Manau, kad kas trejata metų turėtų auditorių darbą tikrinti auditorių kontrolės komitetas ir e, jis garantuotų, kad duomenys yra gerai kontroliuojami ir galbūt jo išvados galėtų vesti prie privalomo auditoriaus pasikeitimo. Taigi mes manome, kad priežiūros tarnybos turėtų atlikti tokias kontrolės, kad metinėme susirinkime galėtų būti pateikiami tikrai objektyvūs duomenys. Aš manau, kad tą kontrolę turėtų atlikti būtent toks e, komitetas. Ir auditoriams tai turėtų būti geresnės E, suteiktos geresnės konkurencinės sąlygos, kiek audito komitetas atitinkamas galėtų pasirinkti audito įmonę. Ir savininkai turėtų turėti įtakos pasirinkant auditą. Dar vienas dalykas. E, artimos auditui paslaugos, tada kenkiančios auditui paslaugos ir dar viena grupė. Na, aš norėčiau mažinti biurokratiją ir didinti auditoriams e, tokį teisinį užtikrintumą ir skirstyti paslaugas į dvi rūšis. Tai yra su auditu susijusios paslaugos ir su auditu nesusijusios paslaugos. Tai būtų visiškai aiškus skirstimas, sumažintų biurokratiją ir įmonėms ir auditoriams būtų labai aišku, kas e, yra vieno pobūdžio ir kas yra kito pobūdžio paslaugos, kad nebūtų atliekamos tos paslaugos, kurios yra nepriva, nereikalingos. Na, žinoma, ribas nustatinėti yra labai sunku, ribų nustatymas numato ir struktūrinius pasikeitimus, ir biurokratijos didėjimą ir taip toliau. Uh, Dar dėl reglamento komisija numačius yra kapitalo dalyvavimą. Jeigu mes turime šimtaprocentinį kapitalo dalyvavimą, tai priklausomybė bus šimtaprocentinė. Nepriklausomybės garantuoti tikrai negalėsime, todėl mes e, siūlome 49 procentų kapitalo dalyvavimo ribą, bet sprendimą vis tiek turi priimti e, auditoriai ir turėtų turėti vėl šimtaprocentinį balsavimo teisės, e, šimtas procentų balsavimo teisių. Toks būtų mano pasiūlymas. Ačiū pirmininkė. Ačiū kolega Kreutzmann. Odi. Ačiū pirmininkė. Aš norėjau atsiprašyti kolegos Frank Rūster, kuris yra EPP pranešėjas šiuo klausimu. kadangi nėra ne vieno kito koordinatoriaus, koordinatorius aš turiu išsakyti mūsų frakcijos nuomonę. Tačiau kita vertus aš patekau į interesų konfliktą, kadangi aš pats esu auditorius. Komisija teisingai siekia, kad audito rinka tinkamai veiktų, kad būtų užtikrinta konkurencija ir kad būtų užtikrinta aukšta auditorių darbo kokybė. Aš pritariu pranešėjo siūlymams, mes pateiksime savo pakeitimų siūlymus, o dabar norėčiau užsakyti keletą pastabų dėl jūsų pranešimo turinio, dėl neauditinių paslaugų jas reikia labai gerai atskirti, siekiant užtikrinti auditorių nepriklausomybę. Tai reiškia, kad reikėtų kontroliuoti tas institucijas, kurios kontroliuoja auditorius. Šiandien yra pakankamai daug tarptautinių įmonių, kurios taip pat naudojasi tarptautinių auditorių paslaugomis. Komisija siūlo e, keisti tokias auditorių firmas tam tikru laikotarpiu, tačiau buvo neatsižvelgta į tai, kad kai kurios audito įmonės veikia tarptautiniu mastu. Todėl reikėtų prisiminti, kad yra numatyta kredito institutų priežiūros įstaiga. Todėl reikėtų pagalvoti, ar čia nesusidarime su interesų konfliktais, kadangi yra siūloma rinkos priežos institucija, kuri turėtų kontroliuoti auditorius. Taigi reikėtų pateikti kokiu nors konkrečių pasiūlymų komisijai dėl tų tarptautinio audito to bendrovių priežiūros, kad būtų užtikrinta pakankama auditorių darbo kokybė. Komisija. Thank you very much. Dėkuoju, pirmininkė. Komisija norėtų padėkoti ponui Kreutzmanui, pranešėjai, už jo pastangas e, remiant audito sektoriaus reformą ir siekiant tos reformos tikslų. Pono Kreutzmano nuomonė aiškiai akcentuoja, kad status quo nėra tinkama alternatyva. Kalbant e, apie reformos e, tikslus, pagerinti audito kokybę sąjungoje, ir užtikrinti stabilumą rinkose yra ypatingai svarbus. Labai sunku e, pakomentuoti kiekvieną iškeltą problemą, kuri atsispindi pono Kreutzmano e, dokumente. Paminėsiu tik tai kelias. Pirmiausia, kaip komisija bei pono Kreutzmano projekte minima, Auditų nepriklausomybė yra esminis audito kokybės elementas. Mes manome, kad privaloma rotacija yra pasiūlymų kertinis akmuo kad e, galima būtų sustiprinti auditorių nepriklausomybę, labai svarbu nustatyti audito sutarčių maksimalę trukmę. Todėl mes sveikiname pranešėjo ketinimą pateikti kompromisinį pasiūlymą. Komisija pasižymėjo ketinama pateikti siūlymą, kad terminas turėtų būtų septyni metai su galimybė kartą tą terminą pratesti. Taigi maksimalus laikotarpis būtų 14 metų. E, žinoma, dabar komisija negali išsakyti konkrečios savo pozicijos šiame komitete, bet mes šį pasiūlymą priimame domin. Tuo pat metu turime pabrėžti, kad pradinėme komisijos pasiūlyme buvo skatinama taikyti bendrus auditus ir komisija siūlė audito sutarties maksimalę trukmę nustatyti šešis metus, bet e, jeigu tas auditas būtų buvęs atliekamas bendrai, tai tas terminas prasitęstų iki devinių metų. Komisija apgailę stauja, kad e, pranešėjo nuomonės projekte ji nebemato jau paskatų bendram auditui. Žinoma, komisija sveikina tai, kad e, nuomonės projekte raginama sustiprinti audito komitetą. Atsižvelgiant į geros valdysenos reikalavimus, audito komitetas iš tikrųjų turi turėti tinkamą kompetenciją savo užduotims atlikti. Dėl ne audito paslaugų, tai komisija supranta, kad tos paslaugos, kurios pagal nacionalinę teisę yra priskiriamos auditoriams, e, turėtų būti leidžiamos. Tačiau e, patarimai mokesčių srityje ir e, atitikimo mokesčių reikalavimams sertifikavimas, kuris e, užgrieptų daugiau negu nacionaliniai įstatymai, kelia grėsmę auditorių nepriklausomybei. E, atsiranda grėsmė, kad auditoriai ims prižiūrėti patys save. Ir tai savaime suprantama negali būti, e, nėra e, suderinama su audito nepriklausomybė. Labai svarbu užtikrinti uh, aiškę atskaitomybę visuomeniai. Ta pabrėžė ir pranešėjas. Audito ataskaitos turėtų teikti platesnę informaciją plačiai visuomeniai, bet turėtume e, čia elgtis atsargiai, papildoma informacija turėtų būti teikiama ne vien tik tai audito komitetui, bet ir platesnei visuomeniai. Dėkoju. Pone Kroitvinai, ar norėtumėte dar ką pridurti? Dėkoju. Neabejotinai tema, priversnė, priversnės rotacijos tema dar sukels labai daug diskusijų, bus įdomi. Bendras auditas, ši idėja Prancūzijoje labai sėkmingai įgyvendinama, apie tai dar galime pakalbėti. Galima ir paskatas visokias numatyti ir panašiai. Tačiau norėjau įspėti jūs dėl vieno dalyko. Jūs minėjote pabaigoje, kad galime iš išorinio vertinimo ištraukti tam tikrus duomenis ir pateikti juos. Aš pateiksiu vieną pavyzdį iš Vokietijos. Vienas bankininkas pasakė oficialiai, kad firma turi problemų ir jo firma subankrutavo ir taip toliau. Tai jeigu jūs įvertinimą įrašysite e, tokią nuostatą, tai tikriausiai, jeigu įrašysite nuostatą, kad nėra to nesąlyginio patvirtinimo, tai reikš tai firmai iškart bankrotą. Todėl aš norėčiau jūs įspėti, kad tos problemos nekeltumėte. Žinoma, galime pasakyti, kad yra buhalterijoje tam tikrų klaidų ir panašiai, tačiau galutinėje auditorių išvadoje neturėtų tokie, tok, toks neteisingas įspūdis būti sudaromas, kad įmonė jau yra galas. Ten, kur yra klaidos, jos turi būti ir paminimos tiems, kurie yra m, mm, atsakingi už jas. Bet jeigu kalbam apie galutinę išvadą, tai žinoma, to neturėtų būti. Na, o šiaip mes džiaugiamės būsimomis diskusijomis su komisija. Kolega, jums noriu atsakyti, kad pas jūs yra nacionalinė priežiūra auditoriams, o pas mus yra finansinių institutų kontrolės įmonė, kuri gali nustatyti, įstaiga, kuri gali nustatyti e, privalomą auditoriaus pakeitimą, numatyti, kad jis turėtų privalomai įvykti, jeigu mato, kad yra kažkokių tai problemų. Uh, ir ta kon... įmonė, audito įmonė atsako už savo išvadas tik tai toje šalyje, kurioje atlieka auditą. Jeigu tai yra koncernas, tai jis atlieka auditą tam įvairiose šalyse ir ten turi būti toje šalyje nacionalinė institucija, kuri vertintų auditoriaus darbą ir galėtų atimti iš jo licenciją, jeigu kokia nors išvada yra neteisinga. Aš pasiūliau tokį procesą ir reikalauju griežtesnių sąlygų, griežtesnių reikalavimų auditoriams. Komisija to nenumano, nenumato. Tačiau reikėtų kelti klausimą, kas bus tas, ta institucija, kuri skelbs sankcijas. Dėkojame ponui Krotsman, sako pirmininkas. Du dar pranešimai pabaigai. Rytoj pradėsime posėdį 10 valandą vyks balsavimai, o prieš jį 9 bus koordinatorių susitikimas. Pakeitimams terminai tokie. Tai yra Kroicmano pranešimai spalio 16 dienos 12 valanda. Ačiū.